Herzog Elausi, Herzog Etanti. Cominciamo. Ponios ir ponai, pradėkime posėdį, vėluojame 10 minučių ir dėl to jau gali kilti problemų, nes šiandien darbo tvarkė labai įtempta. Man labai malonu pradėti šios klausimus. Jų laukiame taip ilgai. Kalbėsime apie moteris ir informacinės bei ryšių technologijas. Ypatingai norėčiau pasveikinti ir padėkoti poniai Nelly Krus, Europos komisijos vicepirmininkiai, ir Hamadun Turi, kuris yra Tartutinės telekomunikacijų sąjungos generalinis, generalinis sekretorius, kuris kartu su mumis suorganizavo šį renginį. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, kurie šiandien atvyko į klausimus. Ir ponė Sandberg, per ją su jie bendrausime video ryšių 5 val. po pietų. Mūsų komitetas, kaip žinote, seniai kalba apie sistemą, kuri leistų daugiau įtraukti moterų į telekomunikacijų pasaulį. Ta darome kasdien, savo kasdienėme darbe. Tai yra politinis teisėkuros darbas. Taip pat tą darome ir per bendras iniciatyvas kartu su Europos komisija. Na ir ypač su komisare ponia Krūs. Su ja esame nuveikę nemažai, siekiant, kad programoje Horizontas 2020 galėtumėme užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Tas pats pasakytina apie pagrindų, septintą pagrindų programą skirtą moksliniams tyrimams. Norime kad tomis programomis galėtumėme surasti sprendimų, kaip būtų galima sumažinti disbalansą tarp vyrų ir moterų mokslininkų. Turėsime, norime kuo galima geriau pasinaudoti žmogiškojo kapitalu. 7 milijonai europiečių dirba informacinių ryšių technologijų srityje ir tikėtina, kad dar šimtai tūkstančių darbo vietų bus sukurta šiame sektorėje iki 15 metų. Telekomunikacijų ryšių sektorius turi didžiulį augimo potencialą lyginant su kitomis ūkio sritimis ir gali būti laikomas vienu novatoriškiausių ir dinamiškiausių šalies, e, ūkio sektorių. Ir tai yra labiausiai moksla, mokslinis tyrimus orientuota sritis. Savo komitete mes e, daug dėmesio skiriame telekomunikacijoms, moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Per ateinančius keletą metų mes tikimės naujų absolventų telekomunikacijų sektorija ir panašu, kad nemažai išeis į pensiją dirbančių šioje srityje. Taigi reikia parengti tokią politiką, kuri būtų orientuota į įdarbinimą, nes e, panašu, kad šis labiausiai augantis inovatoriškas sektorius gali susidurti su tam tikra rizika, kad nebus pakankamai ten dirbančių žmonių. Taigi svarbu, kad komunikacijas, ryšius, matematiką, inžineriją studijuotų vis daugiau jaunimo ir kad rinktųsi atitinkamas specializacijas, ypatingai moterys. Taip pat turėtumėme paraginti, kad daugiau moterys mokytųsi mokslo ir technologijų srityje vidurinėse mokyklose apie 90 procentų moterų domisi telekomunikacijomis, tačiau tas interesas neatsispindi, kuomet jos renkasi universitetų studijas, universitetinės studijas, nes nesirenka tų dalykų, kurie yra susijęs su informacinėmis technologijomis. Taigi norime, kad daugiau moterų dirbtų telekomunikacijų srityje. Na ir gan dažnai per mažai tokių moterų turime sprendimus priimančiose pozicijose. Aišku, šiandien matyti visų problemų neišspręsime, tačiau tikimės, kad šiais klausimais prisidėsime prie sprendimų prieimimo proceso, tam, kad ir toliau būtų diskutuojama šią temą. Ir aš tikiuosi, kad šiandienės diskusijos, šiandienės diskusijos bus tam tikras stimulas e, toliau bendrauti, keistis informaciją, geriausią praktiką tiek europiniu, tiek pasauliniu mastu. Taip pat bus galima aptarti ir praktinius aspektus. Bus dvi diskusijos numatytos moterys informacinių ir ryšių technologijų e, karjerose, kaip panaudoti moterų talentą ir antros diskusijos informacinių ir ryšių technologijų įgūdžiai siekiant darbo vietų šioje srityje. Baigsime pusę šešių vakaro, taigi visi kalbėtojai turės kalbėti jiems numatytą laiką. Dabar mm, norėčiau iš, išklausyti jūsų visų nuomonės ir pirmiausia suteiksiu žodį Tartautinės telekomunikacijų sąjungos generaliniam sekretoriui, ponui Hamadūnui Turi. Tikriausiai visi žinote, kad moterys ir informacinė ryšių technologijų sritis. E, jūs tam irgi pritarėte, taigi tai bus naudinga ir mūsų institucijai, ir jūsų institucijai. Panas turi. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, pirmininkė Sartori. Aš galvoju. Pone Nelikrus, ponios ir ponai, bičiuliai, kolegos. Man labai malonu šiandieną dalyvauti šiame susitikime Bruselėje ir e, paminėti 13 metų moterys informacinių ryšių technologijų srityje dienas. XXI amžiaus antrajame dešimtmetyje visi puikiai suvokiame, kiek svarbios yra informacinės ryšių technologijos mūsų gyvenimuose. Šios technologijos vaidina vis didesnį vaidmenį visose visuomenėse, viso, visose šalyse, dides, didesnėse ir mažesnėse, turtingesnėse ir mažiau turtingose, išsivyščiusiose ir besivyščiusiose. Ir informacinės ryšių technologijos įgalina moteris e, visose bendruomenėse, ypač besivystančiame pasaulyje. Netgi paprastas mobilus telefonas leidžia moteriams palaikyti ryšį su šeima ir artimaisiais, bičiuliais, suteikia galimybę moterims gauti vertingos informacijos. Tai gali būti puika, puikia priemonė marketingo įgūdžius skatinti, parduodant produktus ir paslaugas. Pateiksiu vieną pavyzdį, kaip, kiek galinga gali būti informacija. Šios technologijos suteikia moteriams gauti informacijos apie daugiau informacijos apie sveikatos priežiūrą. Tai yra labai svarbu, norint moteriams pasidomėti apie reprodukcinę sveikatą, pavyzdžiui, to matyt nebūtų įmanoma padaryti atvirai kalbantis apie tai visuomenėje. E, mobil, mobilio telefono technologijos gali būti naudojamos, keistis informaciją gimtają kalbą, netgi nuotraukomis, e, bandant apšviesti neraštingas moteris tai yra teikiama siūloma informacija, o ne pareikalaujama informacija. Mobiliai telefonai taip pat skiriami sveikatos priežiūros duomenims surinkti vietoje apie vaikų sveikatą, moterų sveikatą, tam, kad moteris galėtų įvertinti situaciją ir apskritai, kad būtų galima įvertinti situaciją, situaciją apie visuomenės sveikatą ir žinoti konkrečius, apie konkrečius poreikius. Šios technologijos taip pat tobulina švietimo sistemas visame pasaulyje, siunčiant trumpas žinutes, moterys gali internetu gauti prieigą prie pačių geriausių bibliotekų. Taip pat galima užtikrinti švietimą, kovojant su beraštingumu, skatinant verslingumą, elektroninio žemės ūkio sistemą, ko anksčiau nebuvo įmanoma padaryti. Taigi tai suteikia didžiulį potencialą gerinant ne tik moterų, bet ir visų pasaulio žmonių gyvenimą. Pasidžiaudamas galiu pasakyti, kad mano organizacija, Tautinė telekomunikacijų sąjunga, tai yra jungtinių tautų specializuota agentūra, palaiko ilgalaikę partnerystę su telecentras.org, kur bandoma milijoną moterų apmokyti bazinių informacinių įgūdžių. Ir šiais metais, kovo mėnesį, jau du, du trečdalius apmokėme moterų iš 147 organizacijų, kurios dirba 85 šalyse. Praeitą tais metais vyko forma Ženevoje ir mes žiūrėjome tokį videoklipą apie filipinietę moterį, kuri pakeitė savo gyvenimą. Ji anksčiau tiesiog padėdavo šeimoje, o dabar turi savo grafinio dizaino studiją ir įdarbina apie dešimtį darbuotojų. Taigi šios technologijos leidžia pagerinti moterų saugą, saugumą, apsaugoti jas nuo smurto, ypač būtinio smurto. Ponios ir ponai, pasaulyje, kur 95 procentai darbo vietų yra susijusių su skaitmeniniu komponentu, vis didesni įgūdžiai reikalingi informacinių ryšių technologijų srityje, taigi daugiau dėmesio reikia skirti mokslo technologijoms, inžinieriai, reikia pritraukti daugiau mergaičių į informacinių ir komunikacijų technologijų srity. Nelikrus vicepirmininkė šį ryt minėjo, kad reikia daugiau nei vieno milijono darbo vietų šiame sektoriuje. 15, 15 metais tiek darbo vietų reikės. Šiek tiek pažangos yra pasiekta ir tai, kad šiandien čia susirinkome, yra didžiulis pozityvus žingsnis, nes čia visi kartu siekime to paties tikslo, bet nueiti dar reiks ilgą kelią. Šiandien moteris du trečdalius pasaulio darbo atlieka ir pagamina pusė pasaulio maisto, tačiau jos uždirba tik dešimtadalį visų pasaulio pajamų ir tik 1 procentą nusavybės pasaulio turi moterys. Taigi puiku žinoti, kad 2013 metais daugiau moterų yra einančių vadovaujančias pareigas, daugiau negu bet kada anksčiau ir moterys dabar dalyvauja, vadovauja ir technologijoms kompanijoms, pavyzdžiui, Hewlett Packard, IBM, Yahoo, kitoms bendrovėms. Tačiau tik 20. Tačiau nedaug įmonių vadovauja moteris. Taigi, kol pasieksime tą lygiavertiškumą, dar reiks daug ką nuveikti. Mes savo sąjungoje, sąjungoje irgi daug dirbome. 32 metais buvome įsteigti 32 metais pirmąjį kartą turėjome moterį delegatę svarbioje konferencijoje. 65 metais, praėjus šimtui metų, mūsų delegacijos vadovė buvo moteris. Dabar netgi vyriausybėse yra tik 16 moterų ministrų iki 100, iš 193 postų ir tik tai 10 iš 160 nepriklausomų reguliuotojų yra vadovaujamų, vadovaujamų moterų. Bet aš esu optimistas. Ir esu įsitikinęs, kad tokie renginiai kaip šis, šimtai kitų tokių panašių renginių, kurie vyksta visame pasaulyje, 15, 1500 tokių renginių 150, 150 valstybių vyksta. Praeitais metais 1200 renginių turėjo, turėjome 915 valstybių. Taigi matome, kad tokių renginių kas kart vis daugiau, taigi tikimės, kad e, vis daugiau mergaičių pasirinks technologinius, technologinės studijas, e, sieks karjeros šioje srityje. Tokių renginių nuotraukos bus publikuojamos įvairiuose portaluose, kaip kad www.girlsinict.org. 500 programų susijusių su stipendijomis, taip pat internetiniais tinklais yra įgyvendinamos ir taip pat moteris, žmonės gali siūlyti savo programas, taigi kviečiu visus prisijungti prie mūsų tinklapio. plačiuošio interneto komisija, kuri prieš trejus metus buvo įsteigta kartu su UNESCO organizacija, siekia, praeitais metais surengė e, renginį plačiuosias internetas ir moterys. Tiesiog bandoma plačiuošiu internetu pasinaudoti, kad moterys ir mergaitės turėtų daugiau galių. Kaip žinote, vienas, viena pagrindinių komisarių yra Nelly Krūs, yra komisijos vicepirmininkė. pirmininkė Mm, jo, bus kitas kalbėtojas ir aš labai džiaugiuosi, kad tokia garbinga viešne dalyvauja ir plačiojo šio interneto komisijoje. Taip pat plačiajuostis internetas e, ir moterys. Meksikoje vyko prieš kelis mėnesius renginys. Helen Clark, UNDP administratorė organizavo, vadovavo šiam renginiui. Ir labai džiaugiuosi galėję sudalyvauti tame renginyje kartu su kitais e, plačiuošės interneto komisijos nariais. Vienas iš jų yra iš Ruandos. Ruanda yra dar vienas e, toks pavyzdinis modelis Tai yra viena iš pirmųjų valstybių, kur buvo užtikrintas paritetas. Parlamente 50 procentų yra vyrų, 50 procentų moterų, tas pats pasakyti apie vyriausybę. Taip pat yra ir užsienio tarnyboje ir jam sekasi labai gerai. Aš esu įsitikinęs, kad e, apjungdami pastangas ir e, savo norų kolektyvinę galę galėsime pagerinti pasaulį. Pasaulis taps sažiningesnis, lyg, lygesnės galimybės siūlins, vis, siūlys visiems ir moteris bei mergaitės įsitrauks labiau į informacinių ryšių technologijų sektorių. Ačiū. Thank you, Mr. Touré. Dėkuoju ponui Turi. Dabar pasisakys Europos komisijos vicepirmininkė Nelė Krius. Dėkuoju pirmininkė. Sveiki. Aš esu už nesubalansuotą auditoriją, ne 50-50, o būtent tokia kaip šita. Tai yra jėga. Taip mes galime daug ko pasiekti. E, jūsų komiteto dėka, e, šis komitetas sitrė labai rimtai, viską žiūri ir visai teisingai tą daro. Kažkada Merlin Monroe e, dainavo, kad mergaitės geriausi draugai yra deimantai. Bet šiuo metu tai nebetitinka tikrovės. Informacijos <laughs> komunikacijų technologijų įgūdžiai yra mergaičių geriausi draugai. Galiu Jūs patikrinti, kad taip ir yra. Tikrai e, e, darbo vietos, kur mokama moteriams rims vienodai, yra būtent šioje srityje. Taigi jums reikia daugiau moterų, kurios dirbtų į KT srityje, daugiau, kad moterų e, pasirinktų šį kelią, tai svarbu moterims ir kiekviena moteris turėtų turėti galimybę kontroliuoti savo gyvenimą šiandieną. O šiandieną beveik visur IKT įgūdžiai užtikrindesnės įsidarbinimo galimybės siemos su inovacijomis ir galimybėmis. Ir beje, tai svarbu ir mūsų ekonomikai. Europai yra iškilę, iškilusi problema IKT srityje. Mums trūksta apie milijoną darbuotojų. Generalinis sekretorius turi apie tai, ką tik tai kalbėjau ir šiandien ryte. Aš sakiau, kad vienas iš mūsų susirūpinimo taškų ar iššūkių jeigu mes kalbėsime apie vien tik tai 2015 metus, mums reikia, reikės milijonų darbuotojų, kurie dirbtų darbą susijusiu su EKT. 2015 metai ateis labai greitai ir mes, jeigu neužpildysime tų darbo vietų, tai jas ir prarasime. Ir mes taip pat pakenksime savo konkurencingumui ir nepadėsime bedarbiams. Kad daugiau moterų ateitų į šį sektorių yra visiškai aišku, kad yra tokia būtinybė. Ir tada jos padės užpildyti šią spragą. Labai e, svarbu, kad moteris pradėtų naudotis IKT. Ir beje, tų moterų yra daugiau. Pastebėta, kad e, merginos, mergaitės naudojasi e, daugiau įvairių IKT priem, daugiau priemonių negu kad berniukai. Ir, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie socialinę e, žiniasklaidą, tai moterų ten yra daugiau tiek Silicijos lėnėje, tiek e, Indijos lušnynuose. E, tai gali padėti pagerinti jų gyvenimą, jų šeimų gyvenimą. Mes matome, kad pramonė bando kurti specialiai moteriams pritaikytus IKT produktus ir dažnai dėje e, juos kūrė vyrai. Vadojantis E, filosofija padaryk mažesnį ir nudažyk rožinę spalvą tikrai kvaila ir kartais tai e, yra baisu, tačiau moterims nereikia kažkokio išmanaus telefono, kuris būtų pritaikytas jai, kaip kad nereikia parkerių specialijoms pritaikytų ar automobilių ar dar ko nors, taigi tai nėra problema. O problema yra ta, kad moterų nėra pakankamai IKT srityje. Tai mažiau kaip vienas trešdalis moterų dirba šiame sektoriuje ir paprastai jų statusas yra žemesnis. Vakar aš pristačiau pačią, e, apdovanojau e, geriausius verslininkus e, telekomunikacijų srityje. Ir matėme, kiek talentingų žmonių susirinko. Ir man buvo labai malonu įteikti atitinkamą apdovanojimą šioje srityje. Iš 15 žmonių, e, tarp 15 žmonių, kurie buvo atrinkti į finalistų sąrašą, nebuvo ne vienos moters, taigi mes turime moteris labiau e, sudominti, geriau įtraukti, labiau įtraukti šią sritį. Jau daug dirbama, kad kažkas pasiektų keistų ir aš taip pat esu e, pateikusi tam tikrų minčių dėl to, ką reikėtų daryti ir kas jau egzistuoja. Labai malonu, kad tikiuosi, kad iš tų, kas čia dalyvauja, taip pat įsijungs į šiuos veiksmus. Reikia galvoti apie mokyklas, nes dažnai dėl karjeros apsisprendžiama dar ankstyvame amžiuje, taigi mes turėtume e, pradėti nuo ten. Galbūt mums reikia e, kompiuterijos mokslą įdėkti į mokyklų programas, kad mokytojai e, naudotųsi ir mokytų šių dalykų reikia ne tik tai kompiuterijos mokslo, mokslo programoje, bet naudoti kompiuterius kitose švietimo srityse. Tai yra ne tik tai įgūdžių klausimas, bet ir naudojimos įgūdžiais klausimas. Labai daug moterų, kurios e, yra, kurios baigusios e, kompiuterius, technologinius mokslus, bet jos visiškai nedirba, jos užsima šeima. Reikėtų skatinti bendalį tų moterų grįžti į darbą, tai prisidėtų prie mūsų ekonomikos kėlimo. Ar galite įsivaizduoti, 9 milijardai eurų kiekvienais metais galėtų būti e, tiek pajamų gauta iš šios sėties. Mes prarandame dabar kasmet po 9 milijardus eurų, tai būtų pakankama kad galėtume apmokėti Niderlandų deficitą per dviejus metus. Aišku, mums reikia sektinų pavyzdžių, modelių. E, E, sustiksi su žmonėmis, reikėtų dirbti su skaitmeniniais, pasitelkiant skaitmeninius įgūdžius ir tai labai e, įkvepia, jeigu matai, ką nors kaimyną dirbantį panašiai. Ir jūs taip pat aiškiai turite, e, tai aiškiai parodėte įtre komitetui pirmininkauja moteris. Tai štai yra puikus pavyzdys, labai prasmingas. Bu, o, Man atrodo, įvairiai yra buvę, mes išklausysime paskui vėliau vieną pasisakymą ir pamatysite, kaip kas būdavo, bet mes galbūt galėtume ir jaunesnių moterų labiau įtraukti į savo veiklą ir už užtikrinti, kad filmuose, televizijoje, knygose atsirastų, kad ir nerealių, bet labai sėkmių pavyzdžių šios įties. E, jaunoms mergydams mes turėtume suteikti daugiau galimybių kažko siekti, ne tik princesėmis siekti būti. Ir labai daug reikia. Mm, e, labai svarbios yra e, apatinio likmens iniciatyvos. Linga, Linda Lukas labai sėkmingai dirbo su merginomis, projektas buvo sėkmingai. Gyventas taip pat JAV Bilas Geitsas, e, daugiau moterų buvo patraukta į programavimo sritį ir turėtume joms e, kitoms merginams apie tai kalbėti. Reikia e, raginti, kad daugiau moterų ir merginų buvo įtraukta į skaitmenį sektorių ir labai svarbios tam yra vietos iniciatyvos. E, Reikia skatinti tokias e, iniciatyvas kaip e, e, skaitmeninės žinios, e, moterų specialus skaitmen, skaitmeninis tinklas verslininkėms. Mes turėtume e, į skaitmeninę rinką e, siekti daugiau pritraukti merginų ir tokiu būdu galėtume užtikrinti didesnį konkurencingumą pasaulio lygmenių. Dar noriu pastebėti bandykite pakeisti bandykime pakeisti, e, kaip mes pristatome šį klausimą. Moteris nėra aukos, jos yra labai talentingos. Dabar mūsų ekonomikai e, labai reikia šio talento ir pasitelkime jį. Mes negalime savo leisti uh, E, išvaistyti 50 procentų savo talento. Moteris nėra aukos. Jeigu sutiksime su tuo ir laikysimės tokios pozicijos, tai galėsime prisidėti prie rimtų dabartinių problemų sprendimo. Neapsimesdami, kad į KT yra kažkas kitas, negu kad yra. E, taip, e, iš tikrųjų, tai sudėtinga tema, ne viskas visuomet lengva, jūs turite smegenis, tai galite jomis ir pasinaudoti. Mes E, negalvojame apie tai, kaip e, e, berniukus pritraukti, kad apie, nekalbam apie kažką, kas tinka tik berniukam, protingos moterys pačios viską supranta. Tai yra galimybė, gal, iššūkis ir galimybė įgyti tam tikros galios, įgūdžių. Ir yra labai daug talentingų, ambicingų moterų, e, kurios nori pasinaudoti savo potencialų. Nereikia kažkaip kažko gražinti, nereikia puoštis, jau IKT pati tema yra labai patraukli e, karjera šią srityje, bent jau taip sako dirbančios moteris, e, joje, kad tai patraukli, keliant iššūkius pilna už įvairių patrauklių aspektų ir moterys uždirba šioje srityje 9 procentais daugiau ten. Koks kitas sektorius gali pasidžiaugti tuo? Ir tai yra viena iš geriausių priemonių pakeisti pasaulį. Kodėl reikia kalbėti apie tai? Nereikia to daryti, reikia paprasčiausiai pristatyti realybę. Ir tai nėra kažkokia labdara, nei verslui, nei politikos uh, veikėjams, tai yra ekonominis sveikas protas. E, ir žinome, kad įmonės, kurios, kurias kuria ar kuriams vadovauja moterys, yra pelningesnės, e, tvare, patvaresnės. Ir moterys taip pat yra e, labai aktyvios klientės EKT sektoriaus. Taigi reikia jas geriau suprasti, jas geriau traukti, kad sumažintume uh, įgūdžių, to, kad mes sukūrėme koaliciją su pramonė, švietimo e, sektoriaus atstovais ir kitai specialią platformai, kad tas rytyje, kad būtų e, galima dirbti, jog užtikrintume naujus įgūdžius, kad tas rytyje rytojui kad leistume naujiems veikiems įsijungti ir aš e, noriu daugiau matyti moterų. Dabar e, keletas minčių. Galbūt reikėtų numatyti apdovanojimus moteriams ir merginams dirbančiam šioje srityje. Vieną pasiūlymą išgirdome šioje srityje, aš labai jo džiaugiuosi. Galbūt reikėtų specialų sukurti tinklą, kuriame galėtų dalyvauti jaunos merginos, kuriams rūpi KT ir bendrauti galėtų su partnerėmis. Aš pirmoji prisimčiau prie tokio tinklo. O galbūt reikėtų paspartinti mm, ryšius su moterėmis verslininkėmis šią sityje. Moterys moteris nėra e, vienodos, kaip kad nėra šalis vienodos ir tai yra labai patrauklu. Reikia galvoti, kaip dirbti, kaip mes galėtume tai atsižvelgti ir pakeisti padėtį, pasitelkti NVO mokytojus, profesorius, tėvus, uh, E, visus ir tikiuosi, kad jūs parvešite šią žinią namo pas save ir tai padės mums rasti tam tikrų sprendimų. Tikiuosi, kad parlamento nariai e, važiuos su šiomis žiniomis į savo apygardas, nes tai yra galimybė. Ir mes čia moteriams kažkaip specialiai neteikėme dėmesio, ne. Uh, E, moteriai, pramonė reikia moterų talento, mūsų ekonomikai reikia moterų, jų įgūdžių ir inovacinių minčių e, ir e, skaitmen. Išprūsusios skaitmenės ir tie moterys yra vertingesnės už deimantus. Ačiū. Bene, ringraziamo. Dėkojame komisijos nariai Krius ir ITU generaliniam sekretoriui, ponui Hamadun Torė, už e, jų dalyvavimą mūsų klausime ir įžanginės kalbas. Galime pradėti pirmąją diskusiją, pirmąją diskusijos dalį. Kalbėsime joje apie moterių karjerą informacinių ryšių technologijų srityje. Prašau į prezidiumą atvykti ponės Džiana Martiningo, Saskija Van Ufelen ir Monik Morau. Prisijungti, prašau, prie mūsų. et deux, et deux, non oui.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 İlal KTS. DDI, DDI KTS, of the women and technology. Rita Di Marco. Passiamo al nostro primo panel, dando la parola. Tęskime mūsų diskusijas suteiksiu žodį Džanai Martiningo, didel KTS pirmininkiai ir moterų ir technologijos asociacijos. Prezidentį. Man pirmininkė dėkoju iš kvietimą, man didžiulė garbė dalyvauti šiame viešame klausime. Man teko laimė nuo 83 metų jau imtis veiklos moterų ir informacijos ryšių technologijų srityje, Italijoje. Mano šeima yra pakankamai gausi ir aš sugebėjau savo veiklą derinti su šeima. Informacijų ryšių technologijų dėka mano gyvenimas profesinis buvo iš tiesų daug sėkmingesnis, nors buvo ir kai kurių nesėkmių, kaip ir visiems mums jų pasitaiko. Tačiau mano gyvenimo moto remiasi trimis e, ramšiais arba trimis šūkiais, tai yra ieškok dalinkis ir suteik galę. Manau, kad mums visiems dabartiniu laiku reikia ieškoti atsakymų į klausimus, kaip prisitaikyti prie greitų visuomenės pokyčių. Tam būtina vystytis, lankščiai taikyti darbo sąlygas, užtikrinti judumą, nes svarbiausios man rūpėjusios temos tiek kaip verslininkai, oi, kaip, kaip mokslininkai. Buvo būtent šios. Labai svarbu, kad labai svarbu žodžius paversti kūnu priklausomai nuo atitinkamo konteksto ir jeigu po žodžių neseks darbai, tai mums reikės galvoti apie naujas švietimo ir ryšių paradigmas. Kokia yra dabartinė padėtis? Šiandien mes rengiame studentus tokiuose technologijų sritise, kurių jau nebeliko. Nes tūkstantis, tai yra 2010 metais patraukliausių profesijų, 2004-aisiais, pavyzdžiui, dar niekas nerengė. Britų vyriausybė užsakė tyrimą, kuriuo metu paaiškėjo, kad 20 iš 32 e, tirtų profesijų turi kažką bendro su IRT Aš savo studentų taip pat klausiau, kokias profesijas jie mieliausiai pasirinktų ir čia šioje skaidrėje buvo pateikti atsakymai, prie jų grįšiu šiek tiek vėliau. Taigi būtina siekti kuo tinkamiau prognozuoti ateities tendencijas ir įtraukti moteris į ateities procesus. Mūsų ateitis 2030-aisiais bus geresnė tik tuo atveju, jeigu prieš tai valstybėse bus priimti tinkami politiniai sprendimai, naudingi socialiniams technologijų plėtros ir inovacijų procesams. Reikėtų pagerinti padėtį žmogiškojo kapitalo srityje. Apie tai kalbama jau pakankamai ilgai, tačiau pribrendo laikas imtis konkrečių veiksmų. Kokiu veiksmu galėtume imtis šiandien skatindami šį procesą? Pavyzdžiui, šią skaidrį jūs matote nu, sodininkę, kuri atspindi mūsų dabartinė visuomenė, kurioje mes turėtume kiekvienam jos nariui leisti visapuškai atskleisti savo sugebėjimus ir pačiam vystyti savo veiklos sritį, tai pagerinant savo gyvenimo ir aplinkinių gyvenimo e, kokybę bei lavinti save nepaliaujamai. Skaitmeninė darbo atvarkė, prašau paleisti kitą skaidrę per pastarosius metus atlikta leido mums identifikuoti tam tikras rytis, tam tikrus ramščius. Tai yra internetas, žinios kaip bendras visuotinis turtas. Šie ramšiai buvo labai svarbus ir man atsiskleidžiant kaip verslininkai. Dešimtame dešimtmetyje dalyvavau įvairiose programuose. 96 metais mano intuicija liepia man pradėti procesą susijusi su skurdesnių visuomenės sluoksnių įtraukimu į naudojimas įskaitmeninėmis technologijomis. Šiuo metu Italijoje ekonomika labai priklauso nuo paslaugų. 70 procentų bendro nacionalinių pajamų sukūrėme paslaugų sektoriuje. Todėl reikia tam reikalingų profesinių žinių, pagrindinių žinių, kurios yra techninio pobūdžio ir jos per pastarosius 20-30 metų smarkiai pasikeitė. Daugiausiai iššūkių patiriama socialinių, politinių, gamtos mokslų ir humanitarinių mokslų tarpusavio derinimo srityje. Juos reikia derinti tinkamiau ir ateityje veikiausiai reikės kiekvienoje profesijoje vadovautis e, daugia disciplininių požiūrių. Toliau pristatant e, mūsų modelį, reikėtų kalbėti apie gyvenimo įgūdžius, tai yra tarpusavyje e, susisėjančius arba persipinančias e, veiklos sritis. E, ir šioje srityje moteris netgi yra pranašesnės už vyrus, nes jos turi daugiau įgūdžių apimančių kelias sritis ir sugeba jomis tinkamiau pasinaudoti, prisimindamas savo motiną ir senelę, galiu pasakyti, kad e, jos buvo puikios e, tarpininkės, galėdavo spręsti, padėti spręsti problemas ir būtent ta moterų tarpininkavimo savybė dabar tampa labai svarbiu įrankiu priemonė, siekiant e, apsaugoti, tarkime, mažumas kur nors arba išsaugoti kokias vietovės asmenys, kuriems kyla grėsmė. Nu, tai galbūt netgi turi, šios savybės turi galbūt kažką bendro taip pat ir su genetiniais skirtumais tarp vyrų ir moterų, nepaisant to, kad ne, nenorėdama įžeisti vyrų, tą sakau, Kalbant apie nuotolinį darbą arba darbą namuose, e, tai taip pat susijęs su pastarojo laikotarpio rimtais pokyčiais mūsų visuomenėje, pridedant prie to darbo raidę E ir brūkšnelį ir ta raidė E su brūkšneliu reiškia didžiulius pokyčius susijusius su kiekviena profesija bei pokyčius technologijų, kurias naudojame srityje. Tačiau mano vertinimu reikėtų elgtis apdairiai. Manau, kad į, naudojant informacijos ryšių technologijas galima pasiekti ne tik technologinių, tačiau taip pat ir socialinių permainų. Man šis aspektas yra ypač svarbus šiandien daugiau nei bet kada turime reikalų su procesais, e, kurie grindžiami technologijomis ir technologijų ir e, jas naudojančios menų sąveika. Dalyvavimas kasdienime gyvenime ir e, visuomenės dialogas turi būti taip pat susijęs su informacijos ryšių technologijomis. Jau beveik baigiau savo pranešimą, dar man rūpi keli kiti žodžiai turintis įdomų prieždėlį. Tai yra informatikos terminai susiję su labai sudėtingai sprendimų prieimimo procesais, tarkime, susijusiais su pažangių miestų tinklu, smart cities kuriuose e, būtina užtikrinti socialin, padengti socialinius poreikius gyventojų tam, kad e, kiekvienas jų galėtų atlikti savo vaidmenį. 2013-aisiais e, jau dabar esame pripratę matyti moteris profesinėme gyvenime sustikinusi, kad moterų ir informacinių technologijų tarpusio susijimas atneštų didžiulę naudą komisijos narė Krios jau e, minėjo e, apie tai, kad e, moteris ne tik siekiant užtikrinti lyčių lygybę turi būti konkurencingumo ir profesinio gyvenimo, suminio gyvenimo centre. Tačiau tą lyčių lygybę pirmiausiai dar reikia sapuškiau užtikrinti. Ačiū uždėmesi, atsiprašau, kad kalbėjau galbūt šiek tiek per ilgai. Ačiū Džanai Martiningo. Dabar žodis Aškiai Van Ufelin. Jie yra BU e, ir CSB konstatinės įmonės vadovė. Ačiū. Mano skaidrės bus rodomos ten, o aš turėsiu rodyti ženkl, ženklus, taigi ne, neišsigaskite, jeigu taip pirštu mojuosiu. Na ir matyt, aš esu vienintelė iš privataus sektoriaus, tai pabandysiu labai pragmatiškai pas, pakalbėti ir esu labai ties, tiesmukiška, ties, tiesų žmogus, tai ir nieko asmeniškai ne, nenoriu užsipulti, tiesiog noriu labai aiškiai pristatyti situaciją. Dabar rodau ženklą. Taigi aš pirmiausia norėčiau padėkoti savo kaiminiai, nes mano darbdaviai yra labai pavargę. Mes girdime tik negatyvius dalykus. Viskas blogai einasi, ekonomika smunka, įmonėms sunku išgyventi, žmonės yra pavargę. Ir aš dėkoju Europos komisariai už tai, kad ėmėsi iniciatyvos dėl skaitmeninės darbo atvarkės, nes čia yra bent jau kažkiek pozityvių žinių. Na ir tada tiesiog yra daroma kažkas tam, kad pasikeistų situacija. Ir aš labai džiaugiuosi, kad buvau paskirta, išrinkta e, skaitminė čempionė Belgijoje. Mano prioritetai šioje srityje yra trijų dalykų visuma. Taigi aš kalbėsiu iš skaitminės darbo atvarkės tik apie tris elementus. Pirmiausia, mokyklų skaitmeninimas ir aš nekalbu apie internetinės mokyklas. Čia yra kur kas jau vėlesnė savoka ir aš tikiuosi, kad kitais metais skaitmenėje informacinėje visuomenėje turėsime daugiau moterų, nes e, tas yra reikalinga. Dabar, taigi, mokyklų skaitmeninimas, taip pat skaitmeninė priekyba ir čia nėra vien tik tai priekyba batais internetu. Ir galiausiai elektroniniai įgūdžiai, nes skaitmeninė informacija skaitmenė visuomenė, informacijos visuomenė čia gali susidurti su spraga. Nes tarsi teigiama, kad neturtingi žmonės negali gauti interneto. Jeigu nieko nedarysime šiandieną, kils didžiulių problemų, nes bus žmonių, kurie prisitaikys prie informacinės e, visuomenės ir tų, kurie nepateks į tą visuomenę, tada kils problemų. Turime daryti du dalykus. na, nebūtinai vyriškai turi būti aprengta ta figūra, bet mes galime arba pasislėpti smėlyje, arba kažką padaryti ir pradėti apie tai kalbėtis. Ir šiandienė iniciatyva yra labai puikus pavyzdys, kad e, kartojimas yra mokslų motina, nes jeigu nuolatos kartosimės, bent jau dalis žmonių supras, kad tą daryti yra būtina. Taigi, ką aš turiu omenyje? Pirmiausia, pradėkime nuo jaunimo. Visi puikiai žino dviejų metų vaiko pavyzdį, kuris rodo pirštų į televizorių ir nustemba, praveda pirštų pro televizorių ir nustemba, kad niekas, kad niekas nesikeičia. Aš turiu penkis vaikus. Ir puikiai žinau, ką tai reiškia. Na ir tas keistas žodis informacinės ryšių technologijos e, skamba nuobodžiai, nes e, su tuo yra susijęs vadovėlis. Tai nėra nieko konkretaus, tai reiškia na, nieko įdomus apie tai, tai kaipgi mes galime sudominti moteris tuo keistu sektoriu, sektoriu nes jau mokykloje mes mokome mergaitės nekišti ten nagų, bent jau toks susidaro įspūdis mokyklose. Taigi, ką daryti su mer merginomis, moterimis? Jos yra kūrybingos, novatoriškos, mes galime 50 dalykų daryti tuo pačiu metu, mes mastome kitaip, mes klausomės kitaip, kaip mes galime sujungti tai su tuo informacinės, skaitmenės informacijos, informacijos visuomenės pasauliu. Ir jeigu mes norime, kad moteris dirbtų šiame sektoriuje, nuo jaunų dienų turime joms paaiškinti, kad jeigu nori pasirūpinti profesiniu gyvenimu, jeigu nori dirbti sveikatos sektoriuje, jeigu nori kurti naujus modelius ir mokymo programas mokykloje, tu gali dalyvauti, priimant tuos sprendimus, gali įsilieti į tą pasaulį. Ir tuomet nebūtinai reikia viską mokėtis, mokėti, mokytis iš uh, vadovėlio, jeigu nori tapti architektu. Tu gali tą daryti šių technologijų pagalba ir gali tapti sprendimo dalimi. Jeigu taip aiškinsi viską jaunoms mergaitėms, tuomet jos viską supras visiškai kitaip, nes joms pagrindinė vertybė padėti žmonėms yra labai svarbi. Taigi tada jau toks mokslas nėra nuobodus ir tada jos bando suprasti, na kągi, jeigu aš galiu pasirūpinti savo ateitimi, sukaupti savo deimantus, jeigu dabar priimsiu teisingą sprendimą, būdama jauna. Moteris turi visas, visus įgūdžius ir kompetencijas. Mes esame labai organizuotos, struktūrizuotos. Prisitaikome prie aplinkybių, ypač sudėtingų momentų, tai yra labai svarbu, nes jeigu mes elgsimės taip, kaip elgiamės vakar, bent jau Belgijoje, tuomet traukinys bus išvažiavęs iš stoties. Taigi turime dabar prisitaikyti, pakeisti spalvas. Galime nutiesti tiltus ir mąstyti apie tai, kaip surasti sprendimą, problemą išspręsti. Galime nebūtinai svajoti ir kurti negyvenamus planus, bet būti pragmatiškos ir sakyti, kągi vyrai, man patinka nelikrus dėl to, kad ji tokia yra. Ir turime būti orientuoti į veiksmus, jeigu norime skatinti ekonominį augimą. Turime keisti įsivaizdavimą, turime moterų įgūdžius. Ir jūs, vyrai salėje, tuos įgūdžius irgi turite, tuos moteriškus įgūdžius. Taigi, jeigu visu tuo pasinaudosime, tuomet galime išspręsti realias problemas. Na ir aš, kaip skaitmenė čempionė, visuomet kartoju, kartoju, kartoju, bet siūlau tikrai nelaukti. Aš nuo gruodžio mėnesio einu šias pareigas ir nustebau, kad dauguma puikių iniciatyvų, kurios jau šiandien egzistuoja, na, iš tiesų yra puikios. Mano, pažiūrėjau, sūnui sunku vokiečių mokytis, jam 15 metų. yra studentas, kuris pradėjo įmonę praeitais metais, D-Teach, ji, studentė. Ir ji padeda mano sūnui mokytis e, vokiečių kalbos Skype pagalba. Tai yra verslas, tai yra skaitmeninis verslas ir čia ne, ne, ne batus įparduoda, o padeda jam mokytis. O, ir mano sūnui labai patinka, sėdi prie kompiuterio, prie Skype, o ji yra rydienos pasaulyje, ji atrenka tinkamo mokytojo kompetenciją ir moteris gali tą daryti, kada tik tai e, panorėjusios, suderindamos tai su savo šeiminiu gyvenimu. Taigi problema yra kitaip interpretuojama ir pasinaudojama rydienos priemonėmis. Taigi yra daug puikių iniciatyvų ir mokyklose. Yra daug mokytojų, puikiai atlie, kurie puikiai atlieka darbą. Yra daug mokytojų, kurie teigia, kad to padaryti neįmanoma. Ir aš tikiuosi, kad kitais mokslo metais, 13 metų rugsėjai, bent jau aš galėsiu padėti tiems, kurie tą darė ir pasinaudoti Europos institucijomis tam, kad visiems pasakyčiau, teskite tą darbą, nes tai, ką jūs padarėte, yra teisinga. Dėkui. Grazie veramente a Saskia Van Uffelen. Dėkoju. Dabar pasisakys Monik Morau. Aš esu technologijų atstovė, esu moteris, dėl to neatsiprašinėsiu ir pasakysiu, kad uh, E, tai veža. Aš dabar e, bandysiu <laughs> taip pat mojuoti ranką ir eksperimentuoti su e, skaidrėmis. Mes turime iš tikrųjų sukurti aplinką savo institucijose, ar tai būtų viešos ar privačios, kurios e, palankiai žiūrėtų ir mo, į moteris. Ir moteris taip pat turėtų e, veikti aktyviai siekdamos e, karjeros. E, vienas e, E, e, mokytojas man pasakė, kad jeigu tu pati nepasirašysi savo scenarijos, kažkas kitas tau parašysi ir tau jis nebūtinai patiks. E, mes, mūsų organizacijos Siksko, skatiname žmonės siekti to, ko jie nori ir visuomet sakome, kad jie gali dar daugiau pasiekti, padaryti geriau. Mes, turime, mes galvojame apie verslo strategiją ir galvojame, kokie būtų rodikliai veiklos, kaip juos kūrybiškai pažiūrėti. Kitas dalykas, apie ką norėčiau kalbėti, yra susijęs su verslo imperatyvais. Mūsų bendrovė, jūsų institucija e, žiūri tai, kas tai yra, bet faktai kalba už save. Jeigu jūs neužtikrinsite e, įvairovės, bet kokią formą, ypač lyčių įvairovės, tai jūsų padėčiai tai atsilieps. Statistika tą labai aiškiai parodo. Mums nereikia dar daugiau statistikos duomenų, egzistuoja faktai. Dar kartą keičiam skaidrę. Nes kai ką e, jau girdėjome iš kolegės, kas mums žinoma, tai yra e, E, užtikrinti, kad moteris, kurioms e, patinka techniniai dalykai, būtų labiau matomos. Moteris ir vyrai visi esate atsakingi už savo karjerą, bet moteris e, turi taip pat tai suprasti. Mes savo institucijose turime užtikrinti aplinką, kuri leistų mums aukti. Uh, Mes turime ieškoti esminių galimybių ir kartais reikia pačiai tą padaryti. Reikia uh, taip pat rodyti pavyzdžius gerus darbuotojų. Mes e, esame čia, mes atstovaujame privačiai pramonį ir pasižiūrėkite, kaip mes rekomenduojame moteris į aukščiausius postus. Aktyviai darykime tai. E, moteris turime rekomenduoti ne tik vyrus. Mes turime E, suvokti tai labai aiškiai ir, pasakyk, ir taip pat tokiu, apie tokius, pavyzdžiui, renginius turėtume labai plačiai kalbėti. Kita skaidrė. Taip pat e, mes turime užtikrinti, kad ir darbdaviai e, plačiau kalbėtų apie geriausius pavyzdžius. Pramonėje jų trūksta, reikia daugiau tokių puikių pavyzdžių. Bet nepadarykime e, to, kaip, pavyzdžiui, kaip šis renginys vienkartiniu renginiu dėl to, kad jis patogus, dėl to, kad tai madinga. Aš esu, e, jau šiandieną susikau su nepaprastai įdomiamis merginomis, moterimis ir per, uh, išgirdau labai daug įdomių dalykų, kurie mane padaro tarsi labai uh, menka. Pasižiūrėsime, ką gali mes turime pagalvoti, kaip kaip e, joms užtikrinti geresnės galimybės. Mes turime siekti padėti moterims. Ir reikia įvertinti moterų darbą, ponios ir ponai, mes pakankamai to nedarome, nepakankamai uh, pripažįstame darbą, turime e, skatinti darbuotojas, kurios, pavyzdžiui, techninių darbų labai prisideda. Praeitą savaitę mane tiesiog sujaudino tai, kas pas mus dirbo. Ir e, viena mergina e, gilinasi elektroninės sveikatos dalykus ir technologijas, kaip tai galėtų e, įtakoti ekonomiką. Pavyzdžiui, mo, kompiuterių mokslas sveikata ar kompiuterių mokslas ir menas, tai galėtų būti ateities profesijos. Ir, ir, Reikia, kad techninėse konferencijose moteris nebijotų kalbėti. Dažnai mes bijome pakelti ranką, bet tai yra galimybė jums. Reikia moteris įvertinti. Mes, kai jau, kai jau dirbi organizacijoje, reikia keisti užduotis. Reikia. Uh, Žinau vieną moterį, kuris sakė, aš du metus jau uh, dirbu šio įmonėje, dar nelauksiu dviejų metų, kol kažką kitą galėsiu daryti. Aš noriu dabar keistis, aš noriu uh, tam tikrų, uh, klau, užsimti tam tikrais klausimais, kurie susijęs su kitomis šalimis, galiomis ir panašiai. E, kai kurios moteris tikrai nėra kuklios, to iš, e, tos, kurios siekia, žino, ko siekia, bet jūs irgi neturėtumėte būti labai kuklios ar drovios. Reikia, kad moteris taip pat plėtotų savo tinklus, egzistuoja globalūs tinklai Europoje, puikūs tinklai ir aš manau, kad būtent tą mes turime daryti. Iš McKenzie tyrimo matome, kad mums reikia daugiau tų gerų pavyzdžių ir, ir juos e, demonstruoti visur. Uh, E, tai yra ne tik tai, kas kažkas parašė knygą ar panašiai, bet reikia į organizaciją žiūrėti. Kalifornijos uh, universitete e, Santiago viena moteris puikų darbą atlieka dėl užsima energijos vartojimo uh, klausimais ir ji pateikė labai novatoriškių minčių, taigi apie tokias moteris reikia kalbėti. E, pas e, užduočių keitimas e, jau baigiu, aš paprastai trumpai kalbu, bet netiek. Žinome, kad moterims yra lengviau paprašyti, kad jiems atleistų, negu kad ką nors leistų daryti, bet nieko met sutaistykite su neigiamu atsakymu. Uh, Taigi, prisiminkite, tai reikia e, nelaukti, kol kas nors leis jums e, daryti tą ar tą, darykite tai. Nes gali, as, gali tekti jums atsiprašyti už kažką, bet geriau daryti jums e, kažką, imtis iniciatyvos. Tai yra Grace Hopper žodžiai, kurie iki šiol taip yra aktualūs. Jūs turite daryti tai, kas jūsų manim yra svarbu. Ir dar paskutinį. E, kartą pasakysiu, aistra 50 e, procentų visko sudaro, e, dirbkite aistringai. E, jeigu tenka atsiprašyti, atsiprašykite, bet iš tikrųjų tai, ką mes darome, yra labai įdomu. Grazie alle nostre relatrici. Dėkoju mūsų ekspertams. Trys nariai prašė žodžio. Pone Hercog. Dėkoju, pirmininkė. Tai puikiai diena man. Aš asmeniškai siekiau, kad šis klausimas prieš dviejus metus būtų įtrauktas darbos varkiai. Štai matau, kad tai vyko. E, aš e, papasakosiu Jums, kokia buvo be negeriausia šios savaitės diena. Pirmadienį aš atvykau į Sofitelio viešbutį su po, e, susitikti su ponu Otingeriu. Ir E, mane sustabdė viena moteris. E, pone Hersok, mes e, naudojame jūsų šūkį. Aš paklausiau, kokį šūkį? Ji buvo smulki verslininkė, kuri prieš keletą mėnesių atvyko į Briuselį. Aš susitikau kaip intergrupės, kuris maž, mažomis įmonėmis vicepirmininkė. Ir kai jos sako, mes norime daryti tą, tą, tą, prašome, kad mums e, leistų daryti tą, bet aš sakiau, keiskite kalbą, jūs sakykite, mes turime pasiūlymą. Ir man atrodo, kad reikia kalbėti apie du dalykus. IKT sektorius e, turėtų leisti moterims pasakyti, mes turime pasiūlymą, o paskui moteris galėtų pasakyti politikos e, procesų prieimėjams, mes turime pasiūlymą. Jeigu išgyvename krizę, ne, ar jeigu nori numesti svorio, tai dietos nepakaks, reikia ir sportuoti. Taigi, tai e, moteris tokiu būdu gali padėti Europoje išbristi iš krizės. Ir kaip mes dabar galime padaryti, kad IKT sektorius e, mo, palankesnis moterims e, apimtų ir mažų ir vidutinių įmonių sektorių? Pirminkė dar porą minučių Aš norėčiau papasakoti kitą istoriją. E, vienas žmogus mano apygardoje e, rašė labai prastai ir nusisamdė veterinaras, kuris e, pasisamdė moterį, kuri kompiuteriu jam spausino tekstus, bet paskui jisai E, samdė ją ir toliau galėjo pristatyti savo darbą e, internetu ir ilgainiui jisai labai praturtėjo. E, reikia tarpininkių organizacijų kaip ICVTO E, nes moterys pačios tiesiai nebūtinai lengvai paklius į tą IKT sektorių. Grazie, kolega Erzo, kolega. Ačiū kolegijai Hercog, dabar žodis kolegijai Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu rumūnų kalba, kuri yra labai graži ir iš kurios galite girdėti vertimą, kitas kalbas. Tikiuosi visiems patiks. Noriu padėkoti šio klausimo organizatoriams, ypač komisijos nariai ponikrius. Jūs ne tik šiais metais, tačiau jau ilgą laiką kovojate už moterų padėties pagerinimą ir tai srityje. Tas faktas, kad buvo sukurtas minėtas tinklas, įvairius renginiai suorganizuoti parodo, kad e, įdėtos pastangos jau atnešė vaisių būtų puiku, jeigu ir nacionalinių lygmenių būtų atitinkami renginiai organizuojami. Manau, kad e, reikia skatinti ir valstybėse narėse, kad moteris e, užimtų vadovaujančias pareigas ir te sritis, srityje. Taip pat e, daugiau mergaičių pasirinktų gamtos mokslus mokykloje, studijuodamos vėliau. Labai svarbu padėti jaunimui, ypač e, merginoms, pakankamai anksti įgyti reikiamos kvalifikacijos pagrindinėje mokykloje, po to vėliau studijuojant universitetuose, nes būtent e, tie, kurie yra sukaupę atitinkamai žinių ir er ties rytyje, po to gali sieti su šios rytimi ir savo profesinį gyvenimą. <clears throat> Taigi mes e, tik tai aktyviai skatindami šios procesus galėtume tikėtis apčiuopiamos naudos. Tokiu būdu galėtume taip pat įnešti savo svarų indėlį į pažangą šioje srityje. Dar vienas klausimas - darbo vietos. Labai uh, svarbu ir toliau plėtoti atitinkamas iniciatyvas, ponė komisijos narė. Labai gaila, kad e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės finansavimas yra mažinamas. Svarbu, kad tas finansavimas nebūtų mažinimas e, nacionaliniu lygmeniu, nes e, tokiu būdu kiltų grėsmė naujoms darbo vietoms. Ir ties rytie norėčiau pateikti pasiūlymą. Yra, turime moterų dirbančių privačiame sektoriuje, sulaukusių pripažinimo tiek mokslinių tyrimų, vadybos, informacijos ryšių technologijų, kitose verslo srityse galbūt būtų visai naudinga patvirtinti tokią programą panašią į Erasmus, kuri būtų skirta jaunoms moteriams, merginoms siekiančios karjeros ir ties rytie ir būtų galima iš šios programos skirti joms stipendijas ir e, tas stipendijas galėtų gauti ne tik ES valstybių pilietės, galbūt tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, kiti suinteresuoti subjektai tokiu būdu galėtų keisti sukauptą patirtimi, bei būtų galima kaupti atitinkamą patirtį arba IRT įmonėse, arba mokslinio tyrimų centruose. Baigdama noriu pateikti pavyzdį Rumunijoje, daug jaunų merginų studijuoja matematiką, informatiką, gamtos mokslus. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Turėjau už tai, kad atvyko į šį renginį. Rumunijoje jau buvo suorganizuotas informacinės visuomenės tema aukščiausio lygio renginys ir aš esu įsitikinusi, kad moteris, jeigu tik tai užsibrėžtų tinkamus tikslus, iš tiesų galėtų daug ką nuveikti. Ačiū uždėmesi. Dabar ir vyrui suteiksime žodį, ponui Keliui, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjams, pranešėjams. Kai pirmą kartą pradėjau dirbti Europos parlamente prieš ketverius metus, buvau labiausiai nustebęs, matydamas tiek daug moterų Europos parlamente, nes e, nacionalinėse ir savildos institucijose tiek moterų nemačiau. Prieš tai dalyvauju trijose komite, trijų komitetų veiklose, veikloje ir visiems trims vadovauja moteris. Jau Somalija, Danutė Hübner Regi komitete ir Doris Pak švietimo, kultūros ir sporto komitetui vadovauja. Minėjote, ponė Morau, būtinybę, ar minėjote tą šūkį, kad geriau vėliau atsiprašyti nei prašyti leidimo. Manau, kad šis šūkis yra labai teisingas. E, ir jūsų pasirinktas požiūris atvirai diskutuoti apie visas problemas parlamente taip pat yra geras požiūris, taip pat šio požiūrio laikosi ir komisijos narės, nelikrus. E, mano šalies atstovė, ponė Makvin, Dar yra keli aspektai, kuriuos norėčiau paminėti susijęs su Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, ypač plačiai juosti ryšį. Man buvo pranešta, kad siūlomi biudžeto signavimai galėtų būti sumažinami net iki 90 procentų, tai būtų katastrofiška. Jeigu iš tiesų toks sprendimas būtų priimtas, komisijos narė minėjo viena organizacija, kuri buvo e, įsteigta mano rinkiminėje apygardoje. Atstovai šią sausio mėnesį lankėsi parlamente mano kvietimu ir ši asociacija e, yra labai naudinga kuriant naujas darbo vietas. Čia dabar e, yra kalbama apie tai, kad yra 2 milijonai laisvų darbo vietų ir tie srityje ir dėl nepakankamų įgūdžių tų darbo vietų negalima užimti. Tačiau nenoriu per daug eikvoti mūsų renginio laiko ir e, baigsiu savo mintis šią vietą. Pone Madurėlė. Ačiū, pane pirmininkė. Tai norėčiau padėkoti pranešėjams už pasiūlytas mintis ir tą entuzijazmą. Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti e, e, organizatoriams renginio ir taip pat e, komisijos nariai apskritai komisijai, nes ši komisija labai užsima daugeliu klausimų. Mūsų komitetas užsima labai daug klausimų ir taip pat inovacijomis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pirmą kartą komisijos pasiūlymas dėl e, naujos pagrindų programos Horizontas 2020 numato kad e, tai yra programoje yra numatyta kur kas e, kad numato įvesti e, lyties aspektą, lyties aspekto integravimą. Ir dabar matome, kad tai atsispindi. Dabar norėčiau pateikti vieną klausimą. Girdėjau daug dalykų, kurie gali būti pritaikyti įvairiuose sektorėse e, ir e, kalbama apie mokslą ir apskritai tyrimus, bet šis sektorius, man atrodo, yra ypatingas, nes taip, mokykloje daugiau ar mažiau, geriau ar praščiau, E, naudojamos informacijos komunikacijos technologijos, tačiau e, viskas e, vienodai tarsi galiu ir mergaitėms, ir berniukams. Mokykloje viskas yra tarsi vienodų principų, be diskriminacijos taikoma, bet kai klausimus mergaitės, 90 procentų jų domisi šiuo sektoriumi ir galbūt e, vėliau e, e, kai jau renkamos studijos, tada atsiranda mažiau mergaičių renkasi informacijos komunikacijos technologijų Ir e, komisarė kalbėjo apie tai, kad 2015 metais reikės milijono e, darbuotojų šiame sektoriuje ir reikėtų iš tikrųjų įtraukti merginas, kad mes e, neatsisakytume tiek daug protų, nes tai susiję ir su mūsų labai konkrečiais ekonominiais interesais. Mes turime. E, turbūt e, jūs esate labiau negu aš įstudijavę visus aspektus e, šios sektorius. E, man atrodo, kad komisija yra atlikusi naują tyrimą šioje srityje ir bus labai greitai pateiktas, pateikti rezultatai. Bet aš norėčiau daugiau sužinoti apie ypatumus šios sektoriaus. Kaip jūsų akimis jis atrodo? Ačiū. Dėkuoju, atsiprašau, kad griežtai elgsiuos dėje, pamirštu. Priminti, kad per nelik daug užsimuojame, prisikvečiame daug kalbėtojų, tai reiškia, kad kartais tikrai neįmanoma suspėti Porą minučių kiekvienam kalbėtojui suteiksiu dabar, nes daugiau ir e, neturime laiko. Gal tris minutės. Kas norite pradėti? Pone Martinengo, aš pradėsiu atsakymą iškeltus klausimus. Jie buvo labai įdomus. Pirmiausiai dėl IKT bendrovių fragmentacijos e, ir NVI 90 procentų Italijoje informacijos e, ir komunikacijų bendrovių turi tik keturis darbuotojus. Taigi reikia apibrėžti, pa, pakeisti, galbūt peržiūrėti pasiskirstimo procentą tarp didelių ir mažų veikėjų šioje pramonėje. Uh, E, kažkas sakė, kad reikia sukurti galimybės e, jauniems žmonėms. Aš atsakau į e, parlamentarį iš Rumunijos. Reikėtų traukti jaunus žmonės į mokymosi tam tikrus procesus. Tai buvo labai įdomu. Buvo labai įdomu išgirsti. Aš jūsų šalyje ir Bulgarijoje prieš keletą metų dalyvavau projekte atitinkamame. Daugelį Europos šalių verslas ieško galimybių persikelti kitas šalis, e, kurti savo įmonės kitur. Ir mes dabar bandome, turėtume bandyti susigražinti dalį žmoguško kapitalo tomis priemonėmis. Dabar saskiai žodis. Dvi minutės ir trys pastebėjimai. Pirmiausia, jūs Aš esu informacijos technologijos e, bendrovės e, direktorė. E, yra labai didelis procentas darbuotojų, kurie dirba BUL, nėra studijavę informacijos technologijų. Ir aš esu tokia pat. E, Jeigu mes žiūrime ją visų septynėmis kojomis, tai taip yra problema. Mes turime ieškoti skirtingų avių su e, skirtingais įgūdžiais. Bul profesinėme gyvenime e, mums reikia funkcinių analitikų. Jeigu žmogus yra pragmatiškas ir gali pateikti teisingus klausimus, kai kas yra e, dirbęs kriminologijos srityje ir e, tas žmogus, kuris tada gali atlikti policijos departamento analizę, nereikia kažkokių technologinių kompetencijų, lyderystė, vadovavimas komandoms, projektams. E, PNL sudarimas. E, tam nereikia tos patirties. Aišku, yra e, ir poreikis tų specialistų, nes kitaip mes negalėsime rasti sprendimų. Reikia e, skatinti merginas e, studijuoti tuos išmaniuosius dalykus, bet noriu pasakyti, kad turime būti kūrybiški, e, žiūrėti novatoriškai ir įtraukti žmonės su bet kokia patirtimi, nepriklausant to, ką jie studijavo. Žmonės ne visuomet dėl profesijos studijuoja, kartais jie nori išreikšti savo savitumas. Ir Belgijoje E, e, antras magistro laipsnis yra visiškai kitoks negu pagrindinės studijos. Tai, e, taigi reikia galvoti, kaip tokius žmonės irgi pritraukti prie informacijos ir komunikacijos technologijų. 15 savaičių yra stažuotė. Pavyzdžiui, mano bendrovė numatoma ir jeigu žmonės ateitų tokiai stažuotėjai, man būtų tai įdomu. E, e bet ir per tą 15 mėnesių, mėnesių galima kažką padaryti, įrodyti, kad tas, ta mūsų sritis yra labai įdomi, šauni, o jeigu tik trims dienoms man atsiunčiamas toks žmogus, tai tikrai aš negaliu jo sudominti per tiek laiko. Uh, 15 savaičių galėtų būti toks terminas ir Europos lygmenių galbūt būtų galima ką nors pasiūlyti e, skirtingoms šalims, kad verslas ir e, studentai labiau bendrautų. E, kitas dalykas, moteris studijavusios techninius dalykus ne, nedirba šiame sektoriuje. Aš buldirbančių žmonių esu klaususi, kodėl jie atėjo pas mus. Ir dažnai pasakoma, kad tam tikra, e, kad pavargo, kad e, išgy, turėjau išgyventi keletą metų berniukų, tarsi vyrukų aplinkoje, nes iš tikrųjų taip yra. Ir aš taip pat ilgai ieškojau atsakymų į tai dabar, e, kai dirbu e, dviejus, trejus metus, aš pradedu suprasti, kad jeigu aš savo įnašą tam į, įnešiu laiku ir e, išsakysiu savo nuomonę e, reikiamoje vietoje, tai tada e, viskas pasikeis. Nes e, kartai žmonės, e, nežinodami kaip tą padaryti, pasirenka visai kitas rytis. E Ačiū. Pusantros minutės gal sutaupėme, tai dabar pon, poniai Morau dar suteiksime žodį. Komisarė Krūs girdėjo jau tai New York'e, bet aš norėčiau pasakyti, kad viskas susijęs su Narsa. Kai atvykau į Šveicariją, nežinojau, kad man reiks daug ką keisti ir mano bosas man davė knygą apie Makiavelį. Diklanį Makiavelį, taip vadinosi. Taigi, jeigu nori siekti pažangos organizacijoje, su tuo yra susiję įvairūs elementai. Pirmiausia, turi būti konservatorių partijos narė, turėjai būti ištikėjusi ir turėti du su pusę vaiko. Tas pusė tai faktiškai naminis gyvūnėlis, turėjai turėti gerą poziciją Šveicarijos armijoje, tai buvo Rotary, faktiškai atitinkamas Rotary klubas. Ir dar vienas dalykas, beveik negali, na, negalėjai būti moterimi. Taigi, gali turėti visus receptus apie švietimą ir mokymą, bet viskas ateina iš vidaus, turi būti daug noro, troškimo. Aš sustikau su fantastiškomis mergaitėmis sėdinčiomis čia salės gale, kurios buvo kurios, kurios lankėsi įvairiose kompiuterių kursuose ir panašiai, bet jeigu tau patinka tas darbas, jeigu tau patinka mokslas, tas rytis, ir pritariu sąskiai, kad kartais žmonių praeitis gali būti labai eklektiška. Aš, pavyzdžiui, anksčiau irgi prancūzijos, prancūz, prancūzų literatūrą ir istoriją studijavau, ne tik inžineriją. Taigi, ateitis 20 21 amžiuje yra susijusi su smegenimis, su teisingu mąstysena. Dėkoju dabar žodis e, komisarė poniai Krus. Pamastykime apie faktus. Išgyvensime ilgiau, jeigu būsime atsargus vairuodami ir tuomet galėsime vidutiniškai išgyventi 89 metus. Mes moterys. Aš pasinaudoju dažnai šio pavyzdžiu. Netgi jeigu jums dažnai didelį spūdį palieka princas ant balto žirgo, bet jisai gali nuskristi su tuo savo žirgu ar be jo Tai aš jums kitą patarimą dabar pateiksiu. Niekada nepasilikite su partneriu ar princu dėl kitos priežasties nei meilė, nei nepasilikite su juo dėl finansinių priežasčių. Niekada nuo jo nepriklausykite. Imkite gyvenimą į savo rankas pati. Taigi, tai yra ta, ta, tas klausimas, kurį reikia paliesti. Kartais e, reikia kaltinti ir pati, pačias moteris. Visko gyvenime negali gauti. Jeigu tavo vyriškis netikęs ir tu vis tiek ryštiesi kurti šeimą, tai tada žinok, kad viskas tavo gyvenime pasikeis. Tu pati auginsi vaikus ir jais turėsi rūpintis. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jūs, Askė, esate labai atvira, jūs turite penkis vaikus, turite karjerą ir vyrą. Na, paprastai partnerio reikia, kad penkių vaikų susilauktum. Tai kaip ir suprantama. Tačiau kartais, priimant sudėtingus sprendimus, kalbant apie įvairias problemas, mes visi suprantame, kad būna momentų, ir man tai pasitaiko, būna momentų, kai pradedi svarstyti, aš, ar aš teisingą sprendimą prieimiau. Ir jūs prieimėte teisingą sprendimą. Na ir kalbant apie pavyzdžius, Saskijos, pavyzdžiui, pavyzdys yra fantastiškas. Nereikia rinktis to ar ano, karjeros ar šeimos. Viską gali turėti ir šeimą, ir karjerą, bet tik reikia elgti šiek tiek drąsiau. Taip pat moterų mąstysena, kuri irgi turi pasikeisti, būti parengta. Jūsų karjera prieš vaikų gimdymą ir po vaikų gimdymo jūs neturite taip mąstyti. Jūs turite suprasti, kad jūs pati valdote situaciją, sėdite vairuotojo kėdėje. Taigi, manau, kad bendrai tikrai mums reikia tų puikių pavyzdžių ir kuo jie realistiškesni, tuo geriau. Taigi turime juos propaguoti dabar tie du klausimai, kurie buvo užduoti parlamentarių, kurie mane suintrigavo. Ar mes jau taip toli nuo to tipirerio nu, nu, nutolome? Kalbant apie programą Horizontas 2020, tai yra Europos komisijos biudžeto sistema, e, skaičiuojant e, septyneriems metams į priekį, įsivaizduokite, kad net komunistai neplanavo visko septyneriems metams, jie penkerių metų planus rengdavo. Taigi, na, nenormalu yra septyniems metams viską planuoti į priekį, tačiau tame biudžete dalis buvo numatyta tam, kad būtų investuojama į tokius klausimus, kurie paprastai nėra labai atra, patrauklus privačiam pasauliui. Ir Saskios pavyzdys irgi rodo, kad nereikia dalinti visuomenės narių į tuos, kurie turi ir tuos, kurie neturi. Ir, na, dėl kai kurių priežasčių vieni kažką turi, kiti kažko neturi, plačiai juostis internetas ir panašiai toks susiskaldimas e, bus labai neteisingas ir Tas pats buvo ir su infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Tik labai išmintingos sistemos būdu mums pavyko viską patobulinti. Tačiau taryba, 27, 8 faktiškai valstybių narių vadovai įsitraukė į tą procesą, priemė sprendimą, kad tie pinigai, 9,2 milijardo, būtų išleisti infrastruktūrai dėl plačiajuošio interneto tose srityse, kur tikėtinos yra privačios investicijos. Taigi aš tikiuosi, kad parlamentas bus išmintingesnis nei taryba, nes kalba eina apie būsimą Europos ekonomikos padėtį, Ir jeigu nepasirūpinsime, kad ateityje ekonomikoje tai bus, tas privalumas bus visiems, o ne keletui, e, tuomet padarysime klaidą. Taigi mūsų viltis yra dabar parlamento rankose. Pone pirmininkė. Grazie, komisarė. Be... Ačiū. Komisijos nariai visi puikiai žinome, kad uh, Šioje salėje yra kolegų, kurie betarpiškai ir aktyviai veikia šioje srityje. Šios klausimus svarsto, pavyzdžiui, ponė Hercog ir manau, kad svarstant biudžetą iš šios aspektus bus atsižvelgta. Dabar perkime prie antrosios mūsų diskusijų dalies. Kviečiu prisijungti prie mūsų Kiki Street, Ruth Farmer, Donna Metzler ir Nidit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 mūsų laiku, San Francisko laiku, tai bus galbūt šiek tiek anksčiau, na, esame numatę susisiekti su Sheryl Sandberg, tačiau jau pradėkime diskusijas, kad negaištume laikos, teiksiu žodį Kikistrit. Ji yra Europos moterų mokslininkų asociacijos valdybos narė. <clears throat> Prašau, jums žodis. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą. Pirmą kartą kalbu tokiame regione. Tikiuosi, kad e, galėsiu deramai pasirodyti. Aš e, dalyvauju mokslinio tyrimų plėtros projektuose skirtose moteriams, verslininkėms, inovacijų srityje dirbančioms moteriams. Tikiuosi, kad galėsiu rankos mostus stebuklingai mano prašymo skaidrės keisti. Negi aš atstovauju Vitek organizacijai ir noriu pakalbėti apie moterų svarbą šioje srityje, pasiūlyti, pristatyti jums tam tikras išvadas. Noriu pabrėžti, Vitek yra moterų dirbančių e, mokslinio tyrimų, inžinierijos technologijų srityje tinklas, asociacija. Švedija prie šios asociacijos anksti prisijungė, nors buvo įkurta Junktinėje karalystėje. Šiandien asociacijos partnerių yra devyniose šalise, matote šioje skaidrėje. Jų atsiranda vis daugiau. Tai yra organizacija, kuri veikia įvairiais ligmenimis, skatindama moterų aktyvumą mokslo inžinerijos technologijų srityse. Daug projektų savo veikloje gyvendiname. Šiuo metu, pavyzdžiui, Švedijoje įgyvendinamas e, inovacinis projektas, e, kurio metu vyresnio amžiaus, vyresnės nei 50 metų moteris yra įtraukiamos į <clears throat> informacinių ryšių ir technologijų projektus siekiant e, perteikti joms atitinkamus įgūdžius, taip pat uh, jaunos mergaitės. Tai šio, šį projektą įgyvendinant jaunos mergaitės yra mokomos, kaip apmokyti vyresnio amžiaus moteris, naudotis e, informacijų technologijomis, e, praktiniais tikslais, tarkim, apsipirkti internetu, apmokėti bankų sąskaitas, e, naudotis ryšių programomis, tokio, tokiamis kaip Skype'as. Panašiai tai yra labai į praktiką orientuoti projektai, tačiau e, vykdome ir labiau teoretinių, te, teorinių projektų, tyrimų projektų. E, mūsų asociacija jau ilgą laiką veikia e, moterų ir informacijos bei ryšių technologijų bendradarbiavimo srityje ir mums e, tikrai būtų didelė garbė, jeigu galėtume ir Europos lygmenių šitokią veiklą vykdyti. Man trumpai norėčiau pristatyti tokį šiek tiek liūdinantį vaizdą Švedijoje informacijų ryšių technologijų srityje. Teigiama, kad pasitelkus statistinius duomenis galima pakankamai aiškiai įrodyti, parodyti problemos opumą. Ir tie sritis Švedijoje skiriasi nuo kitų sričių daugeliu aspektų, nes Šio, būtent šioje srityje lyčių lygybė dar yra toli gražu neužtikrinta, esama tam tikros horizontalios segregacijos, e, nes nedaug moterų dalyvauja šioje srityje, jie domisi, tačiau taip pat yra ir vertikali segregacija šioje srityje. Dalyvaujančios moteris sunkiai gali užimti vadovaujamas pareigas, tačiau taip pat ir vidaus segregacija egzistuoja, dirbančios šios rytė moteris dirba vienus darbus, o vyrai atlieka kitus darbus. Markas Tvenas sakydavo, kad e, yra statistika, yra melas ir kiti dalykai. Taigi šioje skaidrėje pateikime informaciją maždaug dešimties metų laikotarpiu apie studentus studijuojančius informacijos ryšių technologijas. Maždaug prieš 20 metų, kaip matote, mažiau moterų nei vyrų pasirinkdavo atitinkamas specialybės, tačiau per tą laiką <clears throat> moteris išliko maždaug e, panašiame lygyje, o e, vyrų dalis padidėjo, taigi tas atotrukis tapo didesnis. Švedijoje, tuo tarpu, kalbant apie kitas e, studijų programas, tokių dalykų nepastebime. Tai yra būdinga tik informacijos ryšių technologijoms reikėtų pagalvoti apie tai, ką reiškia toks atotrukis ir ką jis turėtų reikšti ateičiai. Kitas e, statistinių požiūrių svarbus dalykas, šios statistinius duomenys mes pasiskolinome iš oficialios Švedijos e, statistikos tarnybos. Tai yra egzaminų statistiniai duomenys e, kompiuterinių technologijų ir, ir civilinės inžinerijos srityje. Galite matyti šios skaidrės, kad prieš dešimt metų moterų dalis laikanč, e, laik, moterų laikančių tokius egzaminus dalis buvo didesnė nei šiuo metu. Arba 2011 metais, tarkim. Taigi, Tokie būtų skaičiai. Priešingai nei kitose akademinės veiklos srityse, informacijos ryšių technologijų srityje pastebimos būtent tokios moterių dalies mažėjimo tendencijos. Akademinėje veikloje moteris taip pat susiduria su tam, tikrais, e, tam tikromis karjeros kliūtimis, pavyzdžiui, technologijų, informacijos technologijos e, mokslų srityse. Matote atitinkamus duomenys, e, kiek moterų laiko egzaminus ir kiek iš jų po to tampa profesorėmis, Švedijoje netgi jokaujama, kad e, atitinkami darbo kabinetai akademijose, universitetuose, jose veikiantis kabinetai skirti informacijos ryšių technologijoms nėra pritaikyti moterims. Aš šiek tiek statistikos apie profesinį gyvenimą informacijos ir ryšių specialistų galite matyti, kiek žmonių dirba ir te paslaugų teikimo srityje. Taigi galite matyti, kokia yra moterų dalis. Aš e, čia pateikiu informaciją apie Stoholmo regioną ir apie visą Švediją. Jų moterų šiame sektoriu yra nedaug ir dar mažiau yra moterų spe, speciališčių užimančių vadovaujamas pareigas. Tendencijos, taigi čia yra panašios kaip ir likusioje Europos dalyje. Daugiausiai nerimo tačiau kelia ši skaidrė. Atsiprašau, kad pateikiu tiek daug statistinės informacijos, tačiau skaičių kalba yra aiškiausia. Vertinant dabartinę darbo rinkos padėtį ir kompiuterių specialistų amžių antrajame stulpe upelyje galite pamatyti, kad e, jaunoms merginoms e, ir tie specialybės nėra patrauklios. Tai nerima kelinti tendencijų, nes, e, <clears throat> kaip jau minėjau, ta darbo aplinka jaunoms moterims nėra patraukli šioje srityje. Anksčiau buvo minėta taip pat apie tai. Mes nemanome, kad e, moteriams trūks, trūksta įgūdžių. Tai paprasčiausiai ta aplinka, kuri joms yra neprimtina. Galima apibendrinant mano pranešimą dabar e, pasakyti, konstatuoti, kad daugiau vyrų nei moterų dirba IRT srityje, e, jaunoms merginams e, ir taip studijų programos nėra tokios patrauklios, jos mažiau laiko atitinkamų egzaminų, jų nepakankama dalis vadovaujamosi pareigose. Norėjau trumpai Jums pristatyti bendrą vaizdą, apie kurį po to būtų galima diskutuoti, nes bendra padėtis moterų e, ir ties ir tie iš tiesų yra kelinti nerimą. Ačiū uždėmesi. Dabar suteiksiu žodį Rūtai Farmer, kuri yra nacionalinio moterų centro, moterų ir informacijos technologijų centro e, direktorė strateginėms iniciatyvams. Ačiū, dėkuoju, kad jūs pakvietėte mane šiandieną. Girdėjome daug statistinių duomenų, kurie yra labai liūdni kol kas. Ir galvoju, ar bus galima pasiūlyti kokį sprendimą. Mūsų padėtis jav yra labai panaši, yra e, daug problemų su moterimis ir IT. E, e, Stojimus egzaminus į kompiuterio studijas laiko 11, 19 procentų merginų, o tik 18 procentų merginų studijuoja tuos mokslus ir matome, kad skaičius mažėja ir paskui, kai įgyja jau išsilavinimą, moteris iš šios sektoriaus e, du kad greičiau išeina negu vyrai. Taigi yra tikrai e, nemažai problemų. Pirmiausia, izolacija e, dominuoja, pavyzdžiui, studijų metu klasėse vyrai ir daug mokyklų ne paaiškina apie, prasmingai apie kursus informacijos technologijų, apie studijas ir paskui būna per vėlų galbūt e, rinktis. Taip pat e, trūksta gerų pavyzdžių ir moterų IKT įvaizdis e, labai susijęs su stereotipais, kurie siunčia neteisingus signalus moterys. Va, pirmiausia, apibūdamos ne kaip kuriejos informacijos kom ir komunikacijos technologijų, bet kaip vartotojos. Moterų iš vis nėra kaip kuriejų. Yra dažniausiai vaizduojamas moteris, kurios nesupranta technologijų, taip jos vaizduojamos. Ir tokie vaizdai turbūt antri po pornografinių vaizdų moteris nesuprantančios technikos. Viena iš istorijų yra tokia istorija, tai yra mano moters istorija. Uh, E, viena mergina atėjo su maškinėliais, kur, ant kurių buvo parašyta IBM e, e, laimėtojo, konkurso laimėtojo e, užrašas ir kažkas prie, jų, prie jos prieėjo ir paklausė, kas iš šių dviejų laimėjote tą konkursą, ar tu ar tavo vaikinas. Taigi toks yra požiūris. Ir Mūsų veikla yra panaši kitų tinklų veikla Europoje. Mes turime daug rėmėjų, turime priemonių ir e, informuojame visuomenę. E, mes e, ieškome įvairių partnerių universitetuose, Cisco, Intel, pavyzdžiui, mūsų taip pat partneriai iš, iš sektoriaus atstovų, taip pat įvairios moterų dirbančių technologijų srityje grupės e, yra maždaug 450 vairių organizacijų JAV. Aš prie mūsų bendro tikslo e, prisijungiau e, prieš daugiau kaip 10 metų ir tada buvo gal tik 80 tokių įmonių JAV. Mes turime galvoti, kaip kurti išteklius, kaip juos plėtoti. Pavyzdžiui, E, e, parengėme e, įvairius, įvairias gairias, kaip pavyzdžiui padėti vyrams ieškant techninių sprendimų. Yra labai daug įvairių programų ir šiandien aš norėčiau paminėti vieną mūsų sprendimą. Tai yra apdovanojimas už siekius informacijos komunikacijos srityje. Tai E, yra šioje salėje dvi merginos, kurios Intel pagalba e, galėjo parodyti, ką sugeba, mes norime užtikrinti matomą jaunų merginų ir sprendžiame būtent tas e, bendrasias problemas. Mes dirbame su įvairiomis organizacijomis, kad moteris, siekėme skatinti moteris labiau domėtis Mm, šiomis technologijomis. Mokykloje jų labai daug, 60 procentų e, merginų, mergaičių galvoja apie tas e, komunikacijų technologijas, bet paskui, kol ateina laikas rinktis universitetus, jų skaičius besirengančių tokias profesijas sumažėja. Mes E, ieškome tų jaunų, talentingų merginų ir pasitelkėme mūsų apdovanojimą. Tai paskatins merginės galvoti, ar aš tikrai e, galėčiau rinktis tokį kelią, ar aš e, galiu tą daryti. Ir reikia pripažinti laimėjimus, švesti, džiaugtis e, visuomet rengiame viešą ceremoniją, kai teikiame apdovanojimus. E, universitetai e, turi žinoti apie tokias merginas, e, verslas, e, turėtų skatinti jas aukti. Ir vienoje ceremonijoje viena mergaitė pasakė, iš pradžių visas procesas atrodė labai glūminantis, keltis baimę, bet dabar aš žinau, kad esu daug ko verta, taigi labai svarbu, kad pasikeistų taip mergaičių mąstysena. Mes taip pat per bendruomenės remiame merginas, e, siekime panaikinti izolaciją, e, susijęti merginas per tinklą ir e, pavyzdžiui, siekiama sukurti virtualias grupės tinklus, tai gali egzistuoti klasėje, universitetuose, bendrabučiuose. JAV 11-13 procentų moterų jaunų yra prisijungusios prie tokių įvairių tinklų. Ir um, e, bendruomenės labai gali daug padaryti remdamos moteris, kurios galbūt nori kažką pakeisti savo karjeroje, bet bijo žengti tą vyrų dominuojamą pasaulį. Mes taip pat e, bandome išlaikyti ryšius su merginomis jaunos moteris jau pasiekusios kažko ateina į vidurinės mokyklas, kartais, pavyzdžiui, jos netgi e, tampa mokytojomis, e, moko pagal atitinkamas programas. Taip pat esame numatę įvairių stipendijų galimybių e, stažuočių iš mūsų programos e, e, jaunos merginos iš Cisko, Šiaurės Karolinoje stažuojasi Ir ta, pagal tą mūsų programą galima sekti visus merginų um, karjeros studijų pokyčius. Aš dirbu jau e, penkerius metus, nuo 2008 metų, maždaug 10 tūkstančių jaunų merginų prisijungė prie mūsų projekto, e, keli šimtai dalyvavo konkurse, 64 e, procentai iš tų merginų pasirinko mokslus šioje srityje dirbame visose valstijose, turime e, keletą regionių komandų ir pritraukėme iki e, kelių tūkstančių merginų savo veiklą kasmet. Šiais metais 25 tūkstančiai e, merginų, 800 merginų lankys kursus vasarą, kurių trukmė bus bendrai 25 tūkstančiai valandų. E, mūsų veikla tikrai nėra brangi ir nereikia jos labai sureikšminti. Paprasčiausiai reikia pripažinti jauną moterį, pasakyti, kad tu gali tą padaryti ir tą turėtum daryti. E, svarbiausia e, yra pripažinti tai ir tada žmogus jau turi motivaciją pat žengti į priekį. Aš labai e, norėčiau pakviesti visus, kam įdomu, pakartoti mūsų modelį kitur, pritaikyti jį. Mes parengę esame specialią medžiagą, mes dirbame su universitetais. E, iš pradžių gal nenori, tai buvo daroma, bet dabar jie mielai dalyvauja mūsų programoje. Dabar matote e, nuotrauką pirmųjų moterų programuotojų, reikėtų ją sugražinti į E, šią sritį, nes matome prieš save šios srities tarsi mūsų. Grazie anche. Dėkoju. Dėkoju Rus Fama. Dabar. Padarysime trumpą. Pertrauka vėluojame pusvalandžių, ponė, su ponė Sandberg dabar turėtumėme bendrauti videokonferencijos būdu. Thank you. We have now Mrs. Sandberg, CEO of Facebook, joining uh, the hearing uh, via, via the video conference. Ms. Uh, Mrs. Sandberg, warm welcome uh, and thank you for uh, joining us uh, so early in the morning. I give you the floor right away. Dėkoju, kad taip anksti ryte sutikote su mumis pakalbėti, ponė Sandberg. Tikiuosi, kad uh, po to, kai pasisakysite, dar galėsite išklausyti klausimų ir komentarų iš mūsų narių. Taigi, ponė Sandberg, prašau žodis jums. Pirmininkė, labai atsiprašau. Labą, Sheryl, labai malonu tave matyti. Čia daug moterų šioje salėje, kurios laukia jūsų pasisakymo, ką pasakysite jūs ir patarsite, ką mums, bandant laimėti šiame dideliame mūšyje. Ir kaip sakė pirmininkė, žodis dabar jums. Vedete che abbiamo qualche difficoltà, un paio di minuti ci dicono, speriamo. Kilo techninių problemų, panašu, kad per kelias minutės gal jas ir išspręsime. Io invito i presenti magari ad avanzare, le ultime file se possono yeah. venire nelle prime. Galbūt. Tie, kurie sėdi paskutinėse lėse, galėtų ateiti arčiau, kad atrodytų, jog salėje yra daugiau žmonių. Ypač jeigu sėdite paskutinėse eilėse, ateikite arčiau atsisėsti, kur yra laisvų vietų. Nebijokite, ateikite arčiau, tikrai visi. Nes salės pradžioje visos eilės yra tuščios. Ir Cheryl matys tik tai tas tuščias vietas. Yeah. Yeah. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Take. Yeah, please take the chair. Yeah, go on. Yeah.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 maybe she welcomed that at also comments and all yeah. yeah. Otherwise we take one. Yeah. Yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare il nostre relazioni. Aš siūlau toliau išklausyti pasisakymų, o kai pavyks užmėgsti ryšį, tada vėl nutrauksime įprasnius pasisakymus. Taigi susės, susėskite visi ir dabar Dona Metsla pasisakys. They uh, <laughs> busy. I don't have that many slides. I could also do it without them. Tiek jau daug tų skaidrių turiu, galiu ir be jų pristatyti savo kalbą. Ar visi pasirengę? Pradėsiu. Dabar kalbant apie tai, kodėl tiek moterų pasirenka studijuoti informatiką ir kaip paskatinti tai. Aš čia galiu pasiūlyti keturias rekomendacijas, bet pirmiau apie save papasakosiu, kad jūs suprastumėte, iš kur gimė tos rekomendacijos. Esu Dona Metzler, aš dirbu administrac... administracijos padėj... administratorius padėjėjai Amsterdame. Užaugau Keiptaune, Pietų Afrikoje ir buvau paauglio 90-metyje, kuomet apartheidas ėjo į pabaigą. Galiu pasakyti, kad dalyvavau kovos ant aparteidų judėjime ir um, kalbėjausi politinėmis temomis. Mes kartu su savo kitais kolegomis studentais dalyvavome demonstracijose ir bažnyčios renginiuose. Ir tas aparteidas turėjo man didžiulę įtaką mano asmenybės formavimuisi ir labiausiai dėl to, kad aš pradėjau kritiškai mąstyti ir kūrybingai vertint situaciją. Ir kitokiu būdu taip pat. Tai padarė manyti, kad aš noriu dalyvauti visuomenėje, įsitraukti į vairius e, įvykius ir noriu kurti geresnį pasaulį. Dar vienas įdomus aspektas, aš Pietų Afrikoje, na kaip baltaodė, turėjau galimybę gauti gerą vidurinį, pradinį išsilavinimą. Ir būtent dėl aparteido režimo viešosios vyriausybinės valstybinės mokyklos buvo labai gerai finansuojamos. Jos beje tokios pačios buvo kaip privačios mokyklos. Tai dėl to aš tikrai turėjau daug gerų mokytojų, kūrybingų, jokingų mokytojų. Negaliu paaiškinti, kodėl tai buvo, bet įsivaizduoju, kad yra daug maloniau dirbti gerai finansuojamoje mokykloje. Na ir dabar kitas šimtmetis. 2001 metais aš lankiausi Amsterdame ir užėjau į tokį centrą, laboratoriją, gamybos laboratoriją ir panašiai, tačiau prieš 12 metų ta erdvė buvo labai unikali. Rusija po knygynų buvo įsteigtas tas centras, jis buvo tamsus, apšepęs, buvo daug kabelių, kompiuterių, ekranų ir panašių dalykų. Čia buvo daug visokių meniškų koležų ant sienų ir mane labai nustebino tie, tie žmonės dėl to, kad jie suprato, kad internetas turėtų būti laisvas ir prieinamas visiems ir tą darė praktikoje. Jie surado erdvę, atvėrė ją visiems, viskas buvo nemokamai. Jie mokėjo už plačiai juosti internetą, perdirbdavo visus, visą e, kompiuterinę įrangą ir kurdavo tokius, tokius diskusinės grupės ir seminarus. Ir aš juose dalyvaudavau. Ir tai buvo labai įdomus mano gyvenimo momentas, nes aš tuomet supratau, kad uh, tie nauji horizontai labai veikia visuomenę ir pasaulį. Taigi aš atsisakiau darbo kaip slaugytoja ir susiradau darbą informacinėse technologijose. Tada man buvo apie 30 metų. Ir aš supratau, kad suprasti tai, kas vyksta aplink mane, įmanoma tik tai įsitraukiant į tą sritį. Ir įsitraukiant taip, kad kasdien galėtume, galėtume į ten dalyvauti. ir bandžiau mokytis pati ir pats pozityviausias dalykas iš mokyklos metų buvo tai, kad gali mokytis pati ir tai labai svarbu informacinėse technologijose, bet man nebuvo lengva, man buvo gan sudėtinga įsisavinti tuos įgūdžius. Taigi mes kartu visi leisdavome laiką Raski centre ir tuose seminaruose, kai užduodavome klausimų vyrams apie kompiuterius, jie labai detaliai, išsamei, techniškai paaiškindavo žargono būdu. Ir, na, nieko, nuosta, nieko keisto, gal normalu, tačiau mes negalėjome nieko suprasti, tiesiog ta informacija mums buvo svetima, nes buvome, jie buvo iš kito konteksto, jie buvo iš inžinerijos, inžinerinio uh, kompiuterių mokslo, jie buvo programuotojai, taigi jų kontekstas buvo visiškai kitoks, aš buvau tik be pradedanti dirbti toje srityje. Na ir įdomu, kad kalbėdamasi su kitomis moterėmis centre, supratau, kad visų mūsų patirtis yra panaši apie tą patį dalyką. Taigi mes nusprendėme susiburti ir nusprendėme Taigi mes nusprendėme susiburti į grupę, dalintis patirtimi ir kiekviena paimdavo temą, ją išanalizuodavo ir apmokydavo kitas. Na, nu, toks kaip knygų skaitytojų klubas. Ir tai buvo labai sėkminga patirtis ir galiausiai mes nusprendėme išsiplėsti ir pradėjome renkti seminarus kitoms, kitiems žmonėms. Mes pavadinome tą grupę lyčių keitėjos. Ir čia tiesiog yra kabelio adaptorius. Vienoje pusėje yra skylės, tai yra moterys, o kitoje pusėje yra maži, mažos adatėlės. Ir aš tą pusę vadinu vyriškąją pusę. Taigi, be tų abiejų pusių kabelis nebus sujungtas. Ir man na, toks įvaizdis pasirodė gal jokingas, įdomus, atveriantis akis ir dėl to mes perėmėme tą pavadinimą. Dar vienas dalykas, kuris buvo įdomus apie mūsų seminarus, yra tai, kad mes juos rengėme tik moterims. Tiesiog pasiteldamos savo pačių patirtimi, rengdamos tos seminarus tarpusavėje, kad supratome, jog geriausia tam tikrų dalykų mokyti tik tai specifinės grupės. Taigi buvo skirtas mūsų mokymas tik moteriams, tai buvo iš tiesų labai kontroversiška, buvo daug pasipriešinimo, nes dominavo vyrai ir vyko daug emocingų diskusijų apie tas temas, bet mes vis tiek nusprendėme palikti viską taip, kaip yra. Na ir po tų seminarų mes paklausdavome tų moterų, ką jos e, galvoja apie, apie lyčių aspektą. Ir gavome daug pozityvių minčių, taigi vis tiek, reiškia, nekitėme formato ir labai džiaugiuosi, kad jį išsaugojome. Taigi ir toliau dirbau informacinių technologijų srityje ir rengiau tuos seminarus. Ir aš norėčiau pateikti kelis tų seminarų pavyzdžius. Mano manimo yra gan įdomus. Vienas apie kompiuterinės programas Rotterdame, viename tokiame mokymosi gyvenimo centre, kur įvairi, įvairūs dalykai mokomi - kulinarija, kalbos, kiti įgūdžiai. Ir visi tie žmonės, kurie ateidavo į mūsų kursus, būdavo pagyvenę ir mažai turėjo patirties su kompiuteriais. Tačiau Mano e, klasėje mažai studentų iškrenta ir rezultatai yra pozityvūs. Na ir čia esmė yra ta, kad tam tikra prasme bet kokia sudėtinga tema yra įveikiama. Antrasis seminaras, kurį rengiau antropologijos studentams Laideno universitete. Čia vėlgi kompiuterinės įrangos kursas, bet vietoj to, kad mokyčiau bazinių dalykų, supratau, kad pirmiausia, reikia suprasti, kaip kas veikia. Ir seminare pirmiausia, studentai turėdavo atidaryti kompiuterį, pakeisti su, su, sugedusią detalę. Bet toje klasėje mano nieks nebuvo matęs realiai, kas yra kompiuterio viduje. Ir tai yra problema. Technologinius sprendimus turime priimti kasdien. Ir jeigu mes nesuprantame, apie ką ta technologija, kokia ji yra, yra labai sudėtinga tinkamai pasirinkti. Kągi, keturios rekomendacijos, kurias dabar pristatysiu. Pirmoji. Reikia mesti platų tinklą ieškant dalyvių, ne tik jaunus įtraukti, bet ir pagyvenusius žmonės, taip pat <clears throat> dirbančias ir nedirbančias moteris, žmonės iš mokslo srities, bet taip pat ir iš meno srities, nes niekad nežinai, iš kur ateis interesas. Žmonės gali domėtis galimybė keisti karjerą. Ir jie gali ateiti iš įvairių keistų sričių. Taip pat tikrai reikia daug atlikti darbo. Ir mūsų grupė, kurioje yra tik moterys, yra viena iš gausybės grupių. Yra panašių Briuselėje, grupių Barcelonoje ir taip pat kitur. Linux Chicks dar tokia grupė <laughs> yra. Taigi visiems užtenka vietos, darbo yra daug. Ir galime renkti seminarus ir toliau, ir kas karčiant į priekį nepasiduodamos. Antra rekomendacija. Puoselėti požiūrį merginos turi žinoti, kad jos yra puikios, stiprios ir gali padaryti viską, ką, ką nori. Mūsų seminaruose esmė ne ta, kad mes tapome puikiomis programuotojomis. Ne dėl to vyriškiai susitaikė su tuo, kad pas mus ateina tik moterys. Nesvarbu, kiek pasiekėme, vis tiek toliau, toliau tą darėme ir siekėme rezultatą. už galimybės svarbesnis yra požiūris. Jeigu nori kažką įvaldyti, įvaldyti kažkokią tai temą, turi, turi turėti stiprų požiūrį. Trečia rekomendacija. Mums reikia, kad vaikai visada būtų, turėtų galimybių nustepti ir suprasti štai, kodėl dangus yra mėlynas. Taigi, reikia daugiau pinigų pradinėse, vidurinėse mokyklose ir daugiau mokytojų mokyklose. Ir dar vienas dalykas, reikia keisti technologijų įvaizdį. Technologijos ne vien tik susijusios su technologijomis. Tai yra tai, kas mūsų supa, tai, kas yra visuomet šalia. Ir aš pati pakeičiau karjerą, aš perėjau į technologijų sritį dėl to, kad supratau, jog pasaulis, kuris mane supa, labai radikaliai keičiasi ir aš norėjau kažkaip įsikibusi jo laikytis. Ir nebūtinai visi taip mano. Kiti mano, kad technologijos yra elektronika, įvairūs prietaisai, įrankiai, kompiuteriai. Bet jeigu mes norime pritraukti daugiau mergaičių, tai tiek. Grazie, mi scuso, ma per 13 minuti. Atsiprašau, tačiau taip atsiliekame jau pusę tiksliau jūs kalbėjote daugiau nei 13 minučių vienam pranešimui, tai yra tikrai pakankamas laikas arba daugiau nei pakankamas. Pirmininkai siūlau sudėti visiems ausinės, nes ryšys yra užmėgstas, tačiau garsas nėra pakankamai stiprus. Cheryl, use your opportunity now for we are. Cheryl, pasinaudokite dabar galimybę ir galite kalbėti. Gerbimi Europos parlamento nariai, pirmininkė Sartorė, komisijos pirmininkė Krius, Džiaugiuosi turėdamas galimybę, turėdama galimybę dalyvauti jūsų renginyje net ir nuotoliniu būdu. Manau, kad e, visoms šalims, visiems regionams e, moterų padėtis e, ir te srityje yra labai svarbus klausimas. Moteris užimančios nepakankamai vadovavimo pareigų, tai yra problema aktuali visam pasauliui. Šiame pasaulyje tik penktadalis moterų yra parlamento narės ir ne vienoje pasaulio, ne vienoje pasaulio šalyje nėra ne vien tokios padėties, kad vyrai nevadovautų 95 procentams visų didžiausių įmonių. Tai reiškia, kad moterų poveikis e, nėra pakankamas, įtaka nėra pakankama, balsas nėra pakankamai girdimas. Ir tai srityje yra panaši padėtis. 30 procentų moterų tik tai yra dirbančių į RT srityje. Tik 29 moteris iš tūkstančio yra baigusios e, mokslus studijas šioje srityje. Ir jungtinėse valstijose e, prieš e, keliasdešimt metų, keliolika metų, 35 procentai moterų baigdavo studijas ir ties rytie dabar tik 18 procentų ir dėl šios padėties patiriama nemaža finansinė žala. ypač turint omenyje, kad trūksta informatikos specialistų, dėl to nėra užimamos atitinkamos darbo vietos. Taigi, jeigu moterų teisų šioje srityje sus, susilygintų su vyru, tai galėtume atitinkamas spragas užpildyti. Šiuo metu svarbu pažymėti, kad svarstant uh, priežastis, kodėl e, vis dar yra neužtikrinama lyčių lygybė tiek e, vadovavimų pareigų, tiek technologijos, e, technologijos srityje, tai priežastis yra tos pačios. Nes vadovaujamasi ta nusistovėjusi tradicija, kad berniukai šeimoje turi būti tokie protingi kaip tėtis, o mergaitės tokios gražios kaip mamos. Ir jeigu e, mergaitė namuose nesugeba atlikti namų darbų, tai jos brolis turi jai padėti arba e, už ją tai padaryti. Todėl, vadovaujantis tokiu požiūriu, merginoms paprasčiausiai yra nenumatoma informatikos ir ryšių technologijos karjera tolesnėme gyvenime. Jis tokio kelio nepasirinka <clears throat> ir tai yra stereotipinis požiūris. Jeigu atliktume, patikrintume matematikos žinias e, mergaičių ir berniukų, tai stereotipinis požiūris yra toks, kad mergaičių matematikos žinios yra blogesnės. Tačiau įdomus dalykas iš tiesų yra toks, kad jeigu merginams prieš matematikos testą būt, kas nors būtų pasakoma, kad jos tikrai puikiai jį išlaikys arba geriau nei berniukai, tai jos tą ir padarytų. <clears throat> Vertindami Taip pat ir visuomenė kitose srityse mergaitėms, merginams yra numatomi, numatomi e, vienokie darbai, vienokia veikla ir joms yra draudžiama užsiimti tą veiklą, kuri priskiriama berniukams. O berniukai priešingų atveju yra skatinami užsiimti lyderiavimu, kažką organizuoti. Tai galbūt skamba ir linksmai, tačiau kita vertus e, netgi reikėtų vertinti tai priešingai, ne kaip linksmą dalyką, būtent e, jeigu Suomenija arba, kam, visuomenės rate kalbama apie tai, kad e, paminimas e, berniuko lyderiavimo savybės, tai niekas dėl to nesijuokia. Jeigu kalbama apie mergaitės kaip lyderės, tai iš karto pradedama juoktis. Ir aš dalyvaudama visose konferencijose visame pasaulyje, Londone, Berlyne, kitur tą patį kartodavau. Jeigu jūs esate vyras, ar jums buvo E, kad nors priekaštaujama dėl per didelio agresyvumo darbė. Pakelkite ranką, kam buvo priekaištaujama. Yra, matau, salėje vyrų, ar, ar keltumėte rankas. O jeigu jūs esate moteris, ar jums buvo kad nors priekaištaujama dėl per didelio agresyvumo darbė, pakelkite rankas, kam buvo priekaištaujama. Nu, kad būtent visoms moteriams, kurios, e, e, kurioms yra reiškim tokie priekaištai, reiškiami dėl egzistuojančių visuomenės stereotipų, nes mokslininkai savo išvadose teigia, remdamiesi dešimtmet, per dešimtmetį sukauptą patirtimi, kad moteris nėra iš esmės agresyvesnės už vyrus, veikiau yra atvirkščiai. Taigi tie patys stereotipai galioja ir informat, informatikos bei ryšių technologijos sritise mes tikimės, kad e, iš anksto, kad e, berniukai yra geresni kompiuterių mokslo specialistai, e, nes tokia yra iš ankstinė nuostata, o mergaičių atžvilgių taikoma iš ankstinė nuostata yra priešinga ir nuo vaikystės jie yra taip auklėjami. Tačiau Mums yra labai svarbu e, mūsų vaikų saugumas, ypač internete ir, ir naudojantis internetu. Taip pat berniukams yra suteikiama didesnė veiksmų laisvė nei mergaitėms. Ir aš raginu tėvus leisti savo dukroms uh, tyrinėti informacinės technologijas, žaisti kompiuterinius žaidimus. Aš tikiuosi, kad e, padėtis pasaulyje gerėja šioje srityje. Pastarąją savaitę išsiunčiau savo 7 metų sūnui kompiuterijos stovyklas Stanfordo universitete. Su kitais septynmečiais jis ten dalyvavo ir ta grupė buvo tik penkios mergaitės ir dvi iš jų buvo mano dukterėčia ir jos draugė. Aš jas pasiunčiau. Ja. Taigi galite įsivaizduoti, buvo 35 vaikai toje stovykloje ir tik penkios mergaitės tarp jų. Ta padėtis tikrai yra neprimtina ir mes turime siekti ją pakeisti. Turime siekti pažangos šioje srityje, nes visos tokio pobūdžio programos daugiausiai skirtas berniukams. Ir būtent dėl to, kuomet merginos pradeda studijuoti atitinkamą specialybės universitete, jos atsilieka e, arba jeigu pradeda jas studijuoti ir studijų metu atsilikinėja, tuomet metas studijas. Taigi turime raginti, e, skatinti savo mergaitės, e, tvirtindami joms, kad e, jos yra puikios, puikiai moka matematiką, kitus tiksliosius mokslus, pavyzdžiui, Azijoje taip yra elgiamasi ir mergaičių rezultatai yra geresni nei berniukų. <clears throat> Taigi, jeigu įtikintum, Prancūzijoje, pavyzdžiui, yra taip pat pakankamai sudėtinga padėtis E, su mergaitėmis, kurios e, mokosi tiksliuosius, tiksliųjų mokslų srityje. Tai mes visi turime rūpinti savo vaikų saugumu tačiau taip pat turime užtikrinti jiems ir lygias teisės žaisti kompiuterinius žaidimus, naudotis kompiuterinėmis technologijomis. Turime pakeisti savo stereotipinį mąstymą apie moteris ir merginas, nes tik pakeisdami tuos stereotipus mes išspręsime dabartinės problemas susijusias su informacijos ryšių technologijomis, su vadovaujamomis pareigomis, su lyderystė. Ačiū uždėmesi ir e, nekantrai laukiu jūsų klausimą. Thank you now. Dėkoju. Du klausimai. Pirmoji komisarė. Šeril, labai ačiū Jums už Jūsų laiką, mums paskida už įkvepiančias mintis. Jūs lankėtės Europoje netaip seniai. Jau pristatė savo knygą Lean In. Ji yra puikiai knyga, nes ji labai gerai e, žinoma mums. Noriu paklausti jūsų, ar egzistuoja reakcijų skirtumas JAV ir Europoje? Yra e, labai rimtų kultūrinių skirtumų kiekvien, tarp kiekvienos šalies, tarp e, e, JAV ir skirtingų Europos šalių. Ir uh, Azijoje yra visai kitokie kultūrinių skirtumų. E, bet e, knyga išleista 24 kalbomis skirtingose šalyse. Kiekvienoje šalyje dirbo tyriejų komanda ir kiek, tu e, knygoje pateikta globali statistika ir vietos duomenys. Ir visur pasaulyje matome, kad yra daugiau vyrų negu moterų lyderių visur pasaulyje. E, berniukai jau mokomi būti lyderiais nuo ankstyvo amžiaus, e, mergaičių vaidmuo numatomas skirtingas ir moteris visur pasaulyje. E, e, švietimo srityje pasiekė panašiai arba daugiau negu berniukai. Vokietijoje 51 procentas e, absolvenčių universitetų yra merginų, kitų 64, bet e, jeigu darbo, jeigu pasižiūrėtume, tai e, vyrų yra 50 procentų daugiau. Mes nepakankamai skatiname merginas dirbti E, siekti karjeros ir mokslos ir tie nepakankamai skatiname jas. Mes turime suvokti, koks egzistuoja talentas kiekvienoje šalyje ir pasaulio mastu, kad galėtume paskui kažką daryti. Dabar kolegė Herz. Ačiū. Balonu, kad technologijų pagalba galime su jumis bendrauti. Ar vyrai geriausiai renkasi, kai renkasi e, darbuotojus e, informacijų ir komunikacijos technologijos stovus. Mes irgi norime rinktis, kaip pavyzdžiui, e, ištekame. Dabar vyrai dominuoja IKT pasaulį, bet kaip su tuo pasirinkimu? Jie mato, kad mes nesusitelkusios, jie dominuoja į e, komunikacijų pasaulyje ir jos negal, jie negalvoja, kad moterys yra geriausias pasirinkimas. E, ar jūsų klausimą? Aš noriu paklausti, kaip e, vyrai, kurie dominuoja į KT pasaulyje, gali pasirinkti moteris, kurios, kurie kad suvoktų, kad tai geriausias pasirinkimas. Moterims šis rytis yra tikrai nuostabi ir moteris yra nepaprastai talentingos. Kuo daugiau moterų pasirinks kurią nors rytį, tai stereo, tuo geriau mes galėsime kovoti su stereotipais. E, viena E, moteris, kuri užima aukštas pareigas e, e, šiose tiesa, kad moteris, kol nesirenka kompiuterių mokslų, ne mm, užims aukštų pozicijų šiame sektorije. O kol nebus moterų, kurios yra aukštose postuose, tol mažai merginų rinksis tą profesiją. Taigi vištos ir kiaušinio problema atsiranda. Moteris, kurios E, renkasi į KT, e, e, yra tam tikra pas, prasme specialios, ypatingos, nes jos atvers duris kitoms moteriams ir merginoms. Ačiū, kad pabendravote su mumis šiandieną. Linkiu Jums geriausios kloties ir linkėjimai Kalifornijai. Ačiū, ačiū. Geros Jums visiems dienos. Bene, il collegamento è interrotto e quindi noi possiamo completare i nostri lavori. Dopo que... Puiku, mūsų ryšys virtualus baigėsi, dabar teskime darbą, e, kalbame apie moteris e, svarbiose pozicijose, visos e, moteris tikriausiai gerai supažinę su šia sritimi, o dabar suteiksiu paskutinį kalbėtojų žodį Nidi Tandon, ji yra pagrindinė konsultantė ir e, mokymo srities atstovė, e, vystimosi ir išmanos vystimosi ir lyties e, tinkle. E, sveiki visi, aš esu Nidi. E, kilusias iš šitų Afrikos ir esu tarp jūsų ir galbūt e, vyno taurės, taigi kalbėsiu kaip galima trumpiau. Aš esu jau sena aktyvistė, mokytoja, 22 metus dirbu šioje srityje. Uh, Beveik pusę savo gyvenimo dirbau su moterimis Afrikoje, Karibijos regione, e, Centrinėje Europoje, Azijoje ir e, siekiau, kad jų veikloje IKT būtų tiesiogiai naudojama, kad jos savo reikmėms naudotų šias technologijas. Labai ačiū, kad pakvietėte mane e, šiandieną. Man labai malonu būti šioje salėje, kiek, kai matau tiek daug ambasadorių pasisakančių už pokyčius ir mes turime pirmiausiai vertinti pasaulio mastu, kokiu reikia įgūdžių ateityje informacijos komunikacijų e, technologijų srityje ir galvoti, kaip merginas įtraukti į šį besiplenčiantį sektorių. Šiandien visi kalbėjo apie tai. E, nekartosiu Jums, noriu pasakyti, kad mes turime paskelbę e, atitinkamą ataskaitą internete ir E, kolegos didelėme lagamine atvežė ir popierinių e, kopijų anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Nesu ahili kalba, kuri būtų mano gimtoji kalba, bet vis tiek. Taigi labai trumpai, kaip sakiau, kalbėsiu. Knyga. Uh, rodo, kad e PBO tyrimas atliktas e, pateikė duomenis, kuris rodo, kad moteris dalyvauja mažiau IKT sektoriuje Estijoje, Vengrijoje, kurios yra virš EPBO vidurkio, moteris virš, virš 40 procentų moterų dirbama šiame sektoriuje. Taigi kai kur e, plečiasi moterų dalyvavimas, bet e, JAV, Islandijoje, Suomijoje, Vengrijoje e, taip pat tie duomenys yra neblogi. E, Ir dar, e, nors, nes jau šiandien girdėjote daug statistikos, pasakysiu kai ką kito. Kaip minėjo pradžioje generalinis sekretorius, e, ITU e, parengė portalą, darė portalą, kuris susijęta su šia ataskaita ir ten galite rasti praktinės informacijos merginoms, moteriams, norinčiams teikti karjeros IKT sektoriuje tai būtų vieta, kur jūsų merginos galėtų uh, apsilankyti, supažinti su informacija. Nuo šių metų sausio pirmos iki dabar uh, 27 apsilankimai portale užfiksuoti, 75 apsilankimai yra nauji. Gerai, kad ir lankosi pakartotinius kartus. 220 programų. Uh, pradžioje buvo dabar 526. Uh, programos e, šioje srityje mokymo numatytos, yra kitokios galimybės e, siekti mokslo karjeros, pavyzdžiui, stipendijos ir taip toliau. Reikia, e, aišku, ir vyrų, ne tik mergaičių traukti, pritraukti iš sektorių, bet mergaitės yra mūsų akcentas. Mes taip pat remia programas, kurios skirtos moteriams ir pateikiama aktuali informacija. Ką aš dar galėčiau pasakyti naujo šiandieną? E, norėčiau paminėti du tarpusavės susijusius klausimus. E, dar ne, nerodyk skaidrės kitos. Apie, e, dabar kalbu apie šią skaidrę. Kaip pritraukti moteris į sektorių ir kur, kitas klausimas, kur yra moteris ir kur yra ateities darbai. Uh, Kad parengčiau jums atsakymą į šį klausimą, norėčiau pateikti jums naujų moterų lyderių šiame sektoriuje profilį, tokį atsitiktinai parinktą. Aš esu šiek tiek šališka, nes e, man reikia, kad ir jūs pritartumėte mano atsakymams. Aš noriu jums parodyti labai greitai tris e, profilius naujų socialinių verslininkių gal pavardė netokia svarbi, e, svarbi ir bendrovė netaip svarbi, bet jų mintys ir darbai tikriausiai svarbiausi. Šiame konkrečiame pavyzdyje matote, kalbama apie e, mokėjimus, santaupas mobilės, tai leidžia e, naudotis įvairiomis infrastruktūros paslaugomis, kuriomis, už kurias galima a, apmokėti e, elektroniniu būdu ir tai yra Indijoje. Antras profilis, su infrastruktūra susijęs. Matote, kas pasakyta. Ši mergina kelia klausimą, kodėl viskas yra taip, kodėl e, mes būtent taip taikome naujoves. Mes senas sistemas, e, e, daug mokėmės apie senas sistemas, paskui atsisakėme tų žinių ir viską pradėjome iš pradžių. E, ji dirba vandens sistemų dėgymo sityje, ko netikute. Kitas profilis Dar vienas steigė įmonės, jis sako, kad ateinančių 50 metų didžiausias iššūkis yra sukurti padorų darbą visiems, ne e, dalinant pašalpas ar labdarą, bet e, pasitelkiant rinkos jėgas. Ši e, moteris dirba su informacijos technologijomis ir sudaro sąlygas dirbti supaprastintus darbus šioje srityje tiems žmonėms, kurie uh, šiaip negalėtų tokių darbų gauti prastoje aplinkoje, ji dirba Indijoje ir Haityje. Taigi pasižiūrėkite, kaip tos moteris įsitraukusios ir apie ką, kokios yra jų mintys. E, dar dvi moterys, viena tradicinės, viena tradicinės e, pramonės atstovė e, kompiuterinės įrangos sektorijoje dirbanti, ji E, yra viena iš puslaininkių e, bendrovės steigėjų. Kita moteris, aš neturiu jos nuotraukos, bet jos šūkis, e, devizas čia pavaizduotas. Galėsite vėliau paklausti manęs apie tai. Intel ką tik paskelbė, kad jie pirks mešį, tai yra mūsų bendrovės produktus. Ką tai reiškia? Uh, E, galbūt moteris susijusios ir su tradiciniais IKT aspektais, bet jos taip pat yra didžiausios e, interneto marketingo inovatorės. Yra įvairiausių naujų formų. Ir dar paskutinė skaidrė, e, kinė moteris jinai yra HTC steigėja. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad daugelis moterų tų sėkmingų verslininkių yra ir filantropės labai atsidavusios. Ir ji yra uh, labai uh, įsitraukusi į labdaringą veiklą. Uh, uh, ir pasakė, kad aš tikiuosi, kad, pavyzdžiui, moteris, kurios uh, turi galimybę e, įsigyti HTC planšetinį kompiuterį, e, galės pasinaudoti juo ir galės tapti verslo lyderėmis ar įmonių lyderėmis. Taigi, ką mums sako tie profiliai portretai? Kai atlikome tyrimą, toliau, toliau, e, pastebėjome tuos pačius dalykus kaip ir kolegos berniukai e, pirmiausia linksta prie IT dėl to, kad tai susijęs su kompiuteriais žaidimais ir taip toliau. Tačiau iš tikrųjų mūsų tyrimas parodė, kad kai moteris supranta, kad IKT yra priemonė, kurią galima paversti, pakeisti pasaulio ir bendruomenėms savo, tai yra tada, kai jos persilaužia, jeigu tai socialinio teisingumo aplinkosaugos klausimai, uh, E, geriau prižiūrėti senelį, jeigu tai reiškia. Tai yra tas aspektas, kuris leidžia joms galvoti apie pokyčius pasaulyje. Ir tai užveda moteris, berniukai girdite? Taigi, taip ir reikia dirbti toliau. Kai buvo jau sakyta, knyga kalba apie tai, kad oficialus mokymas, išsilavinimas yra svarbus, kalbėjome apie bazinius kursus, taip pat e, e, padėjimas mokantis, taip pat pasirinkimas naujoms ekonomikoms, ūkio šakoms. Tai yra labai svarbu. Yra daug. E, populiacijų, daug gyventojų, kurie išgyvena e, didelius sunkumus. E, reikia e, dirbti daugelį sričių ir jaunoji karta galbūt nori būti dalis tų naujų, prisidėti prie tų naujų pokyčių kur yra moteris trijų, trečiojo milijardo indeksas, internete pamatysite, jeigu nežinote apie jį. Jis rodo, kad beveik vienas milijardas moterų galėtų prisijungti prie pasaulinės ekonomikos per ateinantį dešimtmečių. Beveik 865 milijonai moterų iki 10 metų jau dirbs iki 65 metų. E, Bet tiksliau tiek bus moterų nuo 20 iki 65 metų, kurios dirbs. Uh, ir e, daugelis e, tų moterų dirbs e, besivystančiose šalyse ar kylančios ekonomikos šalyse. Jeigu galvojame apie kitą Bill Gatesą ar Steve'ą Jobsą, kodėl tai negali būti ji, kuri gimė kurioje nors iškylančios ekonomikos šalių? Baigdama pasakysiu, kad knyga, kurią matote, pateikia daug išvadų, e, bet dar pasakysiu tam tik, e, kad yra daug ten ir e, pateikta minčių paimta iš liudin, paimtų iš liudininkų. Viena iš tų merginų iš Afrikos man pasakė telefonu, aš studijavau verslo ir kompiuterijos, bet Ugandoje, Kambolos universitete studijavau panašius mokslus susijusius su informacijos kom, ir komunikacijų technologijomis, nes tai susijęs su kasdieniais pokyčiais ir aš norėjau daugiau įsigilinti į technologijas. E, mes, mūsų buvo iš 88 vaikinai ir 20 merginų. Vasarį man suks 25 metai ir aš tikiuosi, kad stipendija, kurią man suteiksite, leis man pabandyti padirbėti kurie nors bendra, e, bendronė. Iš JAV kita e, kitas interviu su moterimi, kurie atrenka į darbą e, iš JAV. E, labai dažnai e, žmonės, kurios baigė kompiuterijos mokslus, nemano, kad jos galėtų užimti postus, kurių skelbi, dėl kurių skelbimai suformuoti labai sofistikuota kalba. Bet moteris nenori konkuruoti, bet jie nori, jos nori prisidėti. Viena, pavyzdžiui, moteris e, e, sakė, kad dėl vieno darbo buvo didžioji dauguma, kurie kreipėsi vyrai ir vos kelios moteris. Taip pat ta moteris sakė, kad e, įmonės šūkis mes leidžiame e, pasaulio geriausiems e, statytojams sukurti geriausias e, technologijas gali atgrasyti moteris, nes tai labai suformuoluota vyriškai, nepatraukliai joms. E, taip pat e, matome, kad moterys turi daug galimybių socialiniuose tinkluose, nes e, išmaniosios aplikacijos e, taikomos vis plačiau. E, moteris galėtų dirbti labiau reklamos srityje, nes jos turi geresnę intuiciją, pavyzdžiui. Dar baigsiu. Šį rytą Sheryl Miller pasakė, mes turime pakelti kartelę. Aš apie tai taip pat kalbėjau, mes turime pakelti skaitmeninę kartelę, nes mes negalime leisti savo uh, e, nedaryti to, nes tai yra ne tik ekonomika, bet ir ekologija ir sveikata būsimoms kartoms. Ačiū. Grazie. Allora, come... Ačiū. Kaip matote, mes užtrukome. Na ir dabar aš išvadoms suteiksiu žodį komisariai, prašau. Dėkoju Jums labai Jums kaip įtre pirmininkai dėkoju Etitai Hercog ir jos kolegijai už šią, šią iniciatyvą. Esu įsitikinusi, kad <clears throat> daro, darome tai visų labui. Aš norėčiau susitarti su jumis dėl štai ko. Jeigu visi pritarėme tam, ką pasakė įvairūs prelegentai ir Sheryl Sandberg, kad reikia atsikratyti stereotipų kad turime suprasti, jog statistika yra neteisinga, kad matome stagn... užstabarėjusius duomenys apie tai, kiek moterys yra įstraukusios informacinių technologijų srity. Kad jeigu tikrai pritarėme tam, kad tendencija yra neteisinga ir jeigu manome, kad kartelės pakelimas pakeistų pasaulio plėtrą, tai tada taip ir padarykime. Ir aš norėčiau su jumis susitarti. Jeigu grįžę namo kalbėsite su vaikais, partneriais, savo aplinko žmonėmis ir pasakytumėte, kad taip tęstis negali, kad tai nėra priimtina ir mes nesitaikstome su stereotipais, ir turime keisti mąstymą ir tikime geros, gerais pavyzdžiais. Aš manau, kad tie mūsų įkvėpėjai kalba ne tik apie Cheryl ir kitus, bet kalba apie jūs ir jūsų kaimynus. Jūs galite tikrai pasikalbėdami su kaimynu įtikinti, kad galima pasiekti rezultato. keičiam, keičiasi visuomenė ir pasaulis. Ir jūs, man atrodo, teigiate, kad jums pavyko pakeisti savo saugų gyvenimą. Tai yra drasu ir tai yra pavyzdys mums visiems. Būtent saugus variantas, ne tas, kurį mes renkamės. Taigi jokių stereotipų, pavyzdžiai, jūs esat pavyzdžiai. Ir visiems savo bičiuliams tą pasakykite. Ir keisti reikia ne kitų mąstymą, bet pačių mūsų mąstymą. Dar kartą noriu pasakyti. Dėkoju ITRE komitetui, editai, kitiems kolegoms, kurie iš tiesų reikalauja ir dirba šioje srityje. Mes bandome jums padėti ir Jeigu mums pavyks pastumti reikalus į priekį, pasieksime rezultatų ir padėsime kitiems. Taigi padėkime kitiems, moterys, mergaitės padeda vienos kitoms ir mes turime taip ir daryti. Ačiū, puikiai padirbėta. Ačiū. Dėkoju visiems ekspertams, kurie pasisakė parlamento vardu. Editai dar Hercog žodį suteiksiu. Visiems salėje galbūt tai buvo geriausias pasirinkimas, kuo užsimti šiandien po pietų. Tikiuosi, kad kitose klausimuose surenksime videokonferencijas videokonferenciją, kad žmonės visoje, visoje Europoje matytų, apie ką mes kalbame. mes esame ne tik, kad geriausias pasirinkimas vyrams šioje visuomenėje, bet taip pat mūsų reikia ekonomikai, man atrodo, visi tą suprato. Techninė informacija po susitikimo, kaip jūs ir sakėte, yra vyno, bet prieš tai reikia sugrįžti į parlamentarų restoraną. Ir mes ten kartu išgersime vyną.